So good morning, everybody. Welcoming those who are here in time. Although we have missed already a few minutes. Labas rytas. Sveiki susirinkę į posėdį. Vėluojame kelias minutės, bet manau, kad kolegos dar ateidinėja į posėdį. Visų pirma, pagal darbo tvarkė yra posėdžio darbo tvarkės tvirtinimas. Ar kas nors turi kokių pastabų? Nematau. Laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Toliau pirmininko pranešimai. Turiu keletą. pasiekta nemažos pažangos šeštajame politinėme dialoge dėl IPOR. Jis, tas dialogas vyko net, vyko net po vidurnakčio. Ypač gerai padirbėte dėl tarpvalstybinės veiklos. Šioje srityje pripažįstama, kad gali pristikti finansavimo vykdant tarpvalstybinę verslo veiklą ir, reiktų, ir konstatuojama, kad reiktų imtis veiksmų e, subalansuojant situaciją tarp valstybinė pensijų perkelimo sistema. Valstybės narės suteiks tokią galimybę valstybei, iš kurios perkeliamos pensijos davus sutikimą. Su, tarp Balansas tarp kartų reikėtų atsižvelgti į, į riziką bei naudą siejama su e, tam tikru amžiumi. ESG rizikos veiksnys e, aktualus visoms įmonėms, kurių veiklos graža gali būti didesnė, bet kurioms gali iškilti didesnių sunkumų dėl turto pensijų sistema. tai gali pensijų sistemą. Galima panaudoti lankstesnę priemonę pagal EP pasiūlymą. Tai atspindi ir užimtumo komiteto nuomonę. Čia kitas klausimas toliau. IRP, parlamento tyrimo komitetas. Čia <clears throat> trečioji paslaugų direktyva, kaip Solvency 2 CRD 4 patikslinama, kad profesionalios slaptumo nuostatos, tikiuosi, niekam nesukels tai problemų. Kalbame apie slaptumo nuostamas. Jos taikomos sutarties, pagal sutarties 226 straipsnį. Lieka daug dar neišspręstų techninių klausimų, kol galutinis sustarimas bus patvirtintas. Manoma, kad tai vyks iki birželio pabaigos. Taigi, tikimės, kad Olandija savo pirmininkavimo metu tai užbaigs. Šiandien primenu, kad bendras Ekon ir Empels posėdis vyks nuo 11.15 šioje salėje. Ir salė bus reorganizuota po bendro sustikimą popietiniam posėdžiui, kuomet atvyks pas mus ponas Dragi. Be MPL komiteto vyks posėdis. Toliau informacija apie paskutinį koordinatorių posėdį, vykusi birželio 15 dieną, e, rekomendacijų ir sprendimų rezumė, nominacijos pranešimas dėl ketvirtos kovos su pinigų plovimo direktyvos kartu su Lybė komitetu, EPP frakcija atitenka, sąjungos programa remti konkrečią veiklą įtraukiant finansinių paslaugų vartotojus. Tai, aišku, atitenka žaliesiems. Pajamų e, mokesčių informacijos atskleidimas. Mes prašome būti pagrindinių komitete arba 55 taisyklę taip pat dirbti. Tai atitenka socialistams demokratams. Bankų sąjungos metų ataskaita 16 metai atitenka EPP. Fintech, kas tai, ką tai bereikštų, atitenka Aldi frakcijai Jūs žinote, ką tai reiškia. Ir nes fintech yra viskas ir nieko, todėl galite pasirinkti, su kuo dirbti. Frančiusių pasirinkimas mažmeninėje rinkoje pagal 54 taisyklę atitenka socialistams. Europos semestras pirmininkas parašys pirmininkų suėgai kad ekon antras pranešimas dėl IGS ir eurozonos rekomendacijų siekia, siekiant tai apsvarstyti plenarinę sesiją spalio ir vasario mėnesiais, parašys pirmininkas ir pirmininkui dėl tarp, dar tarp institucinio sustarimo, kad būtų pradėtas įsvarstyti nedersant finansinės paramos darbo grupę. Siūloma darbo programa 16 metais patvirtintas. Ir informacija institucijams taip pat turi būti pridėta prie programos. ECB darbuotojų komitetas ir darbuotojų sąjunga įvyks du klausimai. Pirmasis su ECB, antrasis ko gero iš karto po to, kad būtų pristatyti darbuotojų nu-, požiūriai. Ekonominis dialogas valstybės nereminis trys kvietimai, apie kuriuos bus pirmiausia kalba, penki, buvo kalbama apie, apie skirtas Kroatijai, Airijai ir Junktiniai karalystiai. Sekretariatas turimtis veiksmų dėl kvietimų. Ispanija ir Portugalija pakviestos bus po vasaros atostogų. Deleguotojo aktų tikrinimas 13 Liepos Klausimas buvo IFRS 31 rūpiučio rugsėjo 3 tre, dienos bus Bus ne MIFID. FRS 9 ekon koordinatoriai patvirtino tai, kad būtų pasiūsti tas laiškas komisijai prieš pagrindinę komandą, kad būtų sprendžiamos įvairios problemos dėl e FRS 9 patvirtinimo. Ekon koordinatoriai taip pat aptarė patvirtinimo procedūrą, atsižvelgiant į atostogas ir sutarė, kad balsavimas Ekon komitete turi vykti rugsėjo 29 dieną. Ir po to per pirmą spalio sesiją. Konkurencijos tai studija Ekon koordinatoriai patvirtino konkurencijos darbo grupės pasiūlymą užsakyti tyrimą, kuris pateiktų bendrą apžalgą, kaip konkurencijos politika ir esamos konkurencijos priemonių panaudojimu, panaudojimas leido komisijai pasiekti ir valdyti vidaus energijos rinką, kuriant energijos sąjungą. Ačiū koordinatoriams. Papildomas pranešimas. Gavus informaciją iš pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų buvo sutarta išlaikyti balsavimą dėl PVM pranešimo dėl 13 Liepos, o po vasaros atostogų surenkti e, po plenarinė, prieš plenarinę sesiją. Stabilumo, ekonominio stabilumo Pratislavoje susirinkimas, kadangi jis kertasi su ekon susitikimu, jį numatyta atšaukti ir ieš bandyti ieškoti alternatyvios datos viešajams klausimams. Komiteto posėdis 27 e, birželio sutarta, kad jis vyks nuo 15.30 iki 19.30. Tokie pranešimai. Deleguoto atveju ir gyvenimo priemonių tikrinimas. Šiandien diskusija apie deleguotojus aktus įgyvenimo priemonės pagal direktyvą ir reglamentą dėl finansinių priemonių rinkų. Dabar žodis pranešėjui, kuris toliau kalbės vokiškai, jeigu leisite, kadangi pranešėjas dirba vokiškai, o pirmininkas angliškai. Ponios ir ponai, Norėčiau visų pirma suteikti žodį ponui Timan Huder iš FISMA direktorato ir ponui Major iš ESMA institucijos. Ir jie vėl lankosi mūsų komitete pakalbėti apie MIFID ir MIFIR direktyvas. numatyta po penkias minutės e, tų atstovų iš komisijos pasisakymams, paskui pasisakys e, šešėliniai pranešėjai ir e, paskui bus pas, kitų narių pasisakymai, jeigu dar liks laiko. Prašau. Ačiū Markus už man suteiktą galimybę pasisakyti. Norėčiau e, aptarti MIFI direktyvos peržiūrą. E, Gerbiami Europos parlamento nariai, noriu padėkoti Jums už sutiktą galimybę aptarti su komiteto nariais MIFID 2 įgyvendinimo e, situaciją. Šios direktyvos įgyvendinimas būtinas, kad pasiektume e, bendro MIFID e, tikslo. Ezmai pateikti 40, Ezma pateikė 42 e, standartų projektus komisijai pagal MIFID 2 ir MIFIR 2015 užbaigusi e, e, visą darbą. E, Komisija informavo ESMA apie savo ketinimus e, įvesti pokyčius ir e, tai reiškia, kad ESMA tikisi, jog e, tiems standartams bus pritarta komisijoje be pakeitimų. Kalbant apie deleguotusius teisės aktus, priimtus aktus, džiugu pranešti, kad komisija laikėsi ESMOS techninių patarimų 2014-aisiais. ESMOS institucija parengė tris nuomonės dėl standartų, kuriuos e, komisija rengėsi patvirtinti su pakeitimais bendrai pritardama esmos pasirinktam požiūriui. Tai susijęs su e, ne, neturto, net, neturtos skaidrumu, pozicijų limitais ir uh, papildoma veikla. Ne, ne pirmą kartą kalbame apie šiuos tris standartus ir aš žinau, kad jie yra labai svarbus. Ir noriu padėkoti Ekon uh, komitetui už e, uh, 2015 lapkričio mėnesio laišką ir 2016 uh, balandžio 7 laišką dėl šių trijų standartų, uh, į kurių turinį mes atsižvelgėme, rengdami savo nuomonės. Uh, Dėl ne, neturtinio kapitalo skaidrumas mes pritarėme atsargiam požiūriui ir visada laikėmės nuomonės, kad e, reikia privalomų skaidrumo reikalaujančių nuostatų dėl, tokios, dėl tos rūšės turto. Todėl manome, kad Paprastai kalbant anglų kalbą, tai reiškia, kad mes numatome, jog mažesniam kiekiui obligacijų bus taikomi reikalavimai dėl ištikrinti skaidrumą realiuoju laiku pradžioje ir paskui obligacijoms ir išvestinėms vertybinėms popieriams e, reik, skaidrumo reikalavimai bus taikomi tik prieš įvykdant sandorių. Skirtingai pateiktam pasiūlymai ESMA savo nuomonėje siūlo, kad visos keturios kad visi keturi e, numatomi etapai e, turėtų būti sutinkamai suplanuoti ir įtraukti. ESMA mano, kad sus, ESMA taip pat konstatuoja, kad yra nepalankios aplinkybės. Jei esma konstatuos, kad susidarė tokios aplinkybės, jį perės prie, jį perės prie kito etapo ir pakeis standartus. Mes manome, kad mūsų požiūris užtikrina e, maksimalų skaidrumą ir teisinį iškumą visiems. Tad ir tai taip pat prisidėtų prie parlamento uh, priežiūros proceso. Be to, esmos nuomonė komisijos pasiūlymas gali, jeigu laikys, bus laikomasi komisijos pasiūlymo, nebus įgyvenintas teisė, kuros uh, e, e, institucijų pageidavimas užtikrinti didesnį skaidrumą obligacijų rinkoje. Trys, uh, trijų techninių standartų mm, įgyvendinimo procesas bus brangus e, ir taip pat susijęs su tam tikra rizika. Esmos pasiūlymas, e, jeigu jo būtų laikytasi, būtų užtikrin, užtikrintų, kad e, prekyba balsu ir reikalavimai dėl kvotų sistemų būtų naudingi taip pat ir mažesnio dydžio instrumentams. Taip pat perinu prie kito pasiūlymo, ir manau, kad noriu išreikšti nuomonę, kad mes atsižvelgėme į parlamento reikalavimus ir 2,5 procentų griežtesnis reikalavimas gali būti taikomas žemės ūkio srities išvestinėms e, vertybinėms išvestinėms priemonėms. ESMA taip pat mm, svarstė galimybę kaip atrodytų situacija, jeigu būtų nukrypta tiekimo grandinėje ir perta prie kitokios sistemos. Norėčiau trumpai aptarti, kokie iššūkiai mūsų laukia. Dabar manome, kad e, riba būtų tūk, pusantro tūkstančio likvidžių sutarčių, kurias nacionaliniai reguliuotojai turėtų parengti 2018 draugė su ESMA ir turėtų parengti nuomonės dėl kiekvieno sandario. Galiausiai standartai taikomi papildomai veiklai. Žinau, kad esmos nuomonė patikta neišsprendžia sunkaus klausimo. Tai yra, kad mes nesiūlome konkretaus testo pagristo kapitalu. Mes manome, kad e, kapitalu grindžiamas testas susijęs su tam tikrais trūkumais. Visų pirma, nefinansinis turtas e, Mm, nesusijęs su kapitalu ir su išvestiniais e, vertybiniais instrumentais. Antra, kapitalas, kurio reikia nefinansinėms e, išvestinėms priemonėms, priekybai jomis labai keisis per tam tikrą laikotarpį. Todėl e, nefinansinis testas privalės tenkinti kapitalų grindžiamą testą. Taip pat e, parengėme keletą pasiūlymų, kurie gali būti panduoti komisijos rengiant kapitalų grindžiamą testą, tačiau nemanome, kad reiktų neiti kur nors dar toliau ir pasiūlyti konkrečią ribą e, per numatomą laikotarpį, nes neturime domenų. Taip pat būtų e, tinkama kelti klausimą, ar tokio ribų nustatymas yra techninis klausimas, ar politinis pasirinkimas dėl nefinansinių testų ir ar, ar, ar tai E, įeina į reglamento apriepti. Ačiū uždėmesi ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Uh, uh, Dėkoju. O dabar norėčiau sutikti žodį pono Išūdar. Gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbiamasis pranešėjų, gerbėjai parlamento nariai, ponai ir ponios, mums nepaprastai yra malonu šiandien papasakoti jums apie tai, kaip yra įgyvendinama antroji MIFID direktyva daug kas buvo padaryta nuo pastarojo mūsų susitikimo e, ir da, mes patvirtinome tris deleguotusius aktus, du skirti yra MIFIDui, o vienas MIFIRui ir šiuo metu jie yra tikrinami. Ir mes be abejo su malonumu atsakysime į visus jūsų klausimus, kurie gali būti susijęs su mūsų parinktomis politinėmis priemonėmis. Mes e, artėjame prie įgyvendinimo trukmės vidurio. Jau patvirtinome 16 techninių standartų ir dirbame pagal grafiką ir tikimės, kad viskas bus tvarkoj iki vasaros atostogų. Ir dėl trijų tų techninių standartų rengiamas yra antras svarstymų ratas. Ir dabar norėčiau perėti prie politinių sprendimų. Ir esmos vadovas jau kalbėjo apie reguliavimo techninius standartus. Aš nenoriu gilintis į detalės, labai trumpai norėčiau tiesiog paaiškinti Jums, kokios logikos laikosi komisija. Ir kodėl mes, panorė, mes norėjome, kad būtų surinktas antrasis šių trijų techninio standartų svarstymo ratas. Uh, Mes norėjome e, šiek tiek atsitraukti ir apžvelgti bendrą kontekstą, pažiūrėti, kas vyksta mūsų ekonomikoje. Norime gyvendinti prasmingas reformas, atlikti korekcijas ten, ten kur jos yra reikalingos, bet nenorime sugriauti tų sistemų, kurios gerai veikia. Akivaizdu, kad jei mes e, atsižvelgsime į bendrą situaciją mūsų ekonomikoje, tai suprasime, kad reikia kalbėti apie korporatyves obligacijas. Jos yra būtinos tam, kad galima būtų finansuoti ES ūkį, jos yra reikalingos taip pat įmonėms e, norint pritraukti kapitalo ir todėl mes turime daryti viską, kad įmonių obligacijų rinka veiktų gerai. Ir būtent todėl mes ir norime da, parengti da, laipsniško standartų įvedimo grafiką. Tai yra labai svarbu ir mes norime labai gerai viską apibrėžti. Da, nurodyti konkrečius etapus, užtikrinti, kad būtų e, atlikta tinkama priežiūra, e, sieksime didesnio skaidrumo. Ir atsižvaldami dabartinę situaciją, atsižvaldami makroekonominę situaciją ES, esame įsitikinę, kad ESMA turėtų atlikti holistinę uh, E, įmonių obligacijų rinkos funkcionavimo analizę prieš žengiant toliau. Tai reiškia, kad reikia e, gerai identifikuoti finansinės tendencijas, e, pažiūrėti, kas vyksta rinkoje, elgtis reikia atsargiai ir ypač priimant sprendimus dėl to, kokiu veiksmu reikės ateityje. Ir pirmiausia, prieš priimant sprendimą dėl uh, pereiti į kitą etapą reikia priimti atitinkamą sprendimą. Ir jisai turi būti priimtas demokratiškai, leidžiant šiam parlamentui jį patikrinti. Kai kalbame apie da, a, a, a, žaliavų a, ir švestinių popierių mes suprantame, kad čia reikėtų numatyti mažesnę ribinę vertę Ir galiausiai mes suprantame šiandien, kad reikia taip pat gerai sutvarkyti papildomos, papildomas veiklas. Tai yra didelis iššūkis ir nuo to priklausys, kaip nefinansų sektoriaus įmonės veiks tai ir kaip MIFI, antrasis MIFIDas paveiks šias įmonės. Ir, Kapitalo reikalavimai čia yra nepaprastai svarbus ir reikia viską labai gerai apibrėžti. Džiaugiamės, kad esmą patikė mums savo nuomonę. Uh, Ir tai nėra da, da, reguliavimo techninio standarto projektas, tai yra kitas dokumentas, mes jį išnagrinėsime, mes turime pakankamai žinių ir kompetencijos tam, kad galėtume jį tinkamai įvertinti ir išnagrinėti esmos pateiktas, pateiktus variantus. Penk, Kokie yra pasiūlymai šiuo metu pateikti dėl papildomos veiklos, prekybos veiklos, spekuliatyvinės prekybos veiklos apibriešties yra pateiktos ir taip pat yra pateiktas pagrindinės verslo veiklos apibrėžimas. Mes išnagrinėsime e, įvairius pasiūlymus, įvairias galimybės ir išnagrinėsime, ką reiškia spekuliatyvi spekulacinė prekybos veikla. Palyginsime ją su kitomis e, e, prekybos praktikos e, veiklais ir mes manome, kad reikės išvelgti į pirmojo lygio numatytus reikalavimus, ypač pirmojo lygmens kapitalo numatytus reikalavimus. Bet, bet suprantame, kad tuo nereikės apsiriboti. Mes norime, kad uh, kad standartas įgaliotų kuo greičiau ir jį, standartas įgaliotų kuo greičiau ir jei bus vėluojama, tai, ga, tai gali atsitikti tik dėl to, ką aš, a, dėl ką tik mano pateiktų priežasčių. Dėkuoju, o dabar aš norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Dabar tikrai kalbėsiu vokiškai. Ačiū Jums už pristatytus darbus. Visai neseniai patvirtinus MIFID pataisimą mes pasintėme rinkai signalą ir noriu padėkoti visiems kolegoms, taip pat tarybai, kad buvo galima tai greitai padaryti jau per plenarinę sesiją sačiau, kad mes per trialogą dirbom greičiau, negu komisija parengė pasiūlymą. Taigi taškas mūsų naudai. Dabar dėl grafiko norėjau pasakyti, kad iki plenarinės sesijos viskas jau bus pateikta, tačiau taip iki šiol nėra, toli gražu. Keletas dalykų. Dėl mes esame sakę, kad reikia gerinti pasiūlymų kokybę. Vienas iš pasiūlymų yra paminėti papildomus tinklus, kodėl komisija neišplėtė sąrašo ir kaip komisija vertinu parlamento patiktą pasiūlymą dėl telefono įraš, pokalbį įrašinimo. Deleguotojų aktų nuostatose sakoma aiškiai, kad nuostatos dėl elektroninės komunikacijos ir telefoninių pokalbių įrašo, įrašymo reikalauja daugia organizacinio darbo iš bendrovės pusės ir tai, tai reikia atsižvelgti. Tuo pat metu sakoma, kad pareiga įrašinėti pokalbius taikoma taip pat ir vid, vidiniams telefono pokalbėms. Kaip suprantu, įvairios protokolai būtų įtraukti, bet ne vidinių e, telefoninių pokalbių. Tai kaip komisija užtikrins, kad šių dviejų sistemų ekvalentiškumo buvo laikomas, kaip numatyta pirmojo ligmens reikalavimuose. Dėl komisijos informacijos dalyjimas susitarimo. Vienas dalykas yra problema, tai yra patikslinimai ir įvairios interpretacijos, kurias e, atlieka nacionalinės priežiūros e, institucijos. Dviejų didelių valstybių narių priežiūros institucijos turi, taiko visiškai skirtingas interpretacijas. Ir būtų gerai, jeigu komisija galėtų čia ką nors paaiškinti. Tikslinės rinkos analizė, priežiūros reikalavimai pagal MIFID 2, kai kalbame apie svarbiausios rinkos analizę, yra labai aiškus. Produkto gamintojas turi atlikti tą analizę, o ne distributorius. Dirigotasis aktas sako, kad vertinių popierių firmos turėtų e, nustatyti svarbiausias tikslinės rinkos analizę, nors tai ir nėra apibriešta pradinėje koncepcijoje. režimas dėl sistemingo internalizavimo. Komisija prašo mus apibriežti kriterijus aiškiai vidaus internalizavimo kategorizacijos. Mes sakome, kad tai turi būti daroma sistemingai ir reguliariai ir įtraukti įvairius subjektus ir e, dažnai kaitalioti statusą nereikėtų. Ne kapitalo vertinių popierių atžvilgių turėtų būti deminimis e, riba, tai reiškia, kad mažos, mažoms institucijoms nebūtų taikoma tokia pati stebėsna, komisija tokio pasiūlymo nesilaiko, norėčiau sužinoti kodėl. Dar vienas dalykas, kurį aš žvelgiu kritiškai, tai yra e, sąlyga sistemingam internalizavimui, kad kriterijai internalizavimui yra patenkinami, tai visos e, atitinkamos klasės finansinės priemonės būtų internalizavimo. Man yra problemų dėl apibriešties, dėl 4120 straipsnėje pateiktos apibriešties, nes čia kalbama apie tik specifinius finansinės priemonės. Toliau. Klausimas, kaip apibriežti finansinės klasės. Parlamentas paprašė patikslinimų dėl to, kad dėl prie, priekybos pagrindinėmis klasėmis atitikties. Tačiau konstatuojama dalyje ta apibrieštis, kur yra straipsnėje, netaikoma. Iš tiesų kalbama čia apie vidaus sistemą, kaip sulėti kliento kontraktus. Taigi, kodėl komisija neperėmė pirmojo ligmens viršies ir tai pozicijų ligme, e, ribų, e, skaidrumo, papildomos veiklos. Čia taip pat turiu komentarų. Komisija e, pasiuntė tris ATS esmai norėčiau pakalbėti apie papildomą veiklą. Manau, kad čia yra problema. Esma, skirtingai nuo mūsų prašymo, apie ką buvo kalbėta ir komisijos laiške, pasisako prieš testą pagal kapitalą. Tačiau esmė siūlo įvairius rodiklius, kurie iš esmės rekonstruotų tą kapitalo pagrindų parengtą testą be konkrečių rekomendacijų ar be kažkokio konkretaus pasiūlymo. Ką tai reiškia tolesniam darbui, kaip komisija vertina šią nuomonę ir kurie siūlomi rodikliai e, būtų primtini komisijai. Norėjau sustelkti į svarbiausius dalykus, atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai, radau klausimų, kurie yra atviri ir aš tikiuosi, kad šiandien gal, mums pavyks išgirsti atsakymų į tos klausimus. Is, uh... Toltan, e, socialistų frakcija. Um, speak... Ačiū. Aš kalbėsiu Anelys Dots vardu. Anelys norėtų padėkoti pranešėjui bei šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą. E, taip pat ir dėkoju ir komisijai bei esmai E, už visą darbą rengiant 30 teisės aktų šioje srityje. Atsižvelgiant į plačią klausimų aprepti, norėčiau sutelkti dėmesį į porą klausimų. Uh, visų pirma išvestinėms prekiam taikomas ribas. Norime priminti apie esmos pirminį pasiūlymą ir pasidžiaugti tuo, kad komisija atpersintė techninius reglamentus papildomai peržiūrai. Kai kurie esmos sprendimai yra sveikintini. Pavyzdžiui, siūlymus pre, pereiti prie e, žemesnių pozicijų režimo 2,5 procentų, kas palankiau yra žemės ūkio produktams. Tačiau kiti pasiūlymai nėra tokie geri. Pavyzdžiui, siūlymas pereiti prie 50 procentų kai kuriuose atve, kai kuriais atvejais reiškia, kad vienas veikėjas rinkoje kai kuriuose šalise galės kontroliuoti visą e, šitų išvestinių priemonių rinką. Tuo pat metu esma e, laikėsi pozicijos, kad bazinė linija turi būti 25 procentai. Mes manome, kad E, šis, ši riba turėtų būti daug mažesnė. Manome, kad e, bazinės linijos nustatymas nustustų žinę nacionaliniams reglamentuotojams ir turime nustatyti kiek manoma žemesnę bazinę poziciją, kad pasipriešintume spekuliavimui, e, pažiūrėjau, degalais ir žemės ūkio produktais. ESMA taip pat neįtraukė lakų kintiškumo, e, kintamumo veiksnio nustatinėdama pozicinės ribas. Apie tai buvo kalbama originaliame konsultacijų dokumente, tačiau po to ši nuoroda išbraukta. Tai tikrai pažydžia pirmojo lygmens nuostatus, nes tai būtina atsižvelgti. Dabar iniciatyva yra komisijos rankose ir norėtume, kad būtų atsižvelgta į parlamento išsakytus pastebėjimus, kuriuos parlamentas yra pakartojęs ne kartą prieš primant galutinį sprendimą ir atsižiūrėt mums galutinį dokumentą tvirtinimui. Antras klausimas susijęs su, kom, e, su, prekiu, su, su išvestiniais vertybiniais popieriais. E, finansinis reglamentas šioje srityje turi užtikrinti vienodas galimybės visiems, kad įmonės spekuliuojančios išvestinių priemonių, išvestinių prie, prekių rinkose e, neturėtų, tie reikalavimai neturėtų būti tokie aukšti, kad tuo galėtų užsimti tik investicinės firmos. Galiausiai dėl E, susitarimo dėl e, mokslinio tyrimų ir investicijų. Sveikiname komisijos siūlymą e, užsiekti didesnio skaidrumo e, ir skai, dėl, dėl kaštų e, struktūros. Tačiau pasiūlymai, kai kuriuos pasiūlymus skirtingi reglamentuotojai skirtingai interpretuoja juos įgyvendintami. Reglame, kai kuriuose šalise reguliuotojai mano, kad komisijos e, pasiūlyti e, kad komisijos pasiūlymai arba turi, pakeisti, turi būti pakeisti arba įgyvendinti visapusiškai. E, jeigu galios ir toliau e, susitarimai dėl dalymos informacija. Dėja, tai nepa, nepageidautina MIFID gyvendinimo pasiekmi. Manome svarbu užtikrinti, kad komisija parengtų tolesnės gairias reguliavimo institucijai ir užtikrintų kad pagal naują sistemą e, kai kurie e, dalykai būtų nebeįmanome. Mes norime nuoseklumo. Norime padėkoti komisijai už bendradarbiavimą ir ir lauksime atsakymų į šiuos visus mano išsakytus klausimus. Ačiū, Polai. Ekar vardu keis Winburn dabar. Like to... Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti komisijai ir komandai ESMA institucijoje už jų visą tęsiamą darbą dėl MIFID ir MIFIR e, dokumentų. Tai didžiulis darbas. E, ir jį reikia tinkamai atlikti, todėl aš džiaugiuosi bendradarbiavimu. Ypač džiaugiuosi tuo, kad komisija šiandien, manau, patikino mus dėl to, kad ji nesirinks automatiškumo e, sistemos dėl lankščių priemonių ir laikysis ezmos pasiūlyto požiūrio dėl metinio automatiško padidinimo. E, Noriu pasitikslinti, ar tikrai supratau, ar teisingai supratau komisijos atstovo pasisakymą. Dėl to, nes manau, kad e, automatiniai padidinimai reikš, kad, likvid, kad, kad tai dėl to nukenties likvidumas. Reikia prieš e, įsigaliojant verčių padidinimui peržiūrėti situaciją. Noriu pasiklausyti dar kartą, ką komisija rengėsi daryti ir kaip elgės dėl to neautomatiškumo taisyklės. Išklausiusi esmos atstovo detalių e, pasisakymų dėl pozicinių e, apribojimų, norėčiau užsakyti šiek tiek kitokią poziciją. Ir noriu pasakyti, kad aš sveikinu esmos požiūrį, ypač dėl mechanizmo dėl, atsitik, dėl e, atsitiktinių ir neatsitiktinių e, sistemų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad dabar esu labiau patenkinta e, esmos pasiūlymu ir, ir bendrai jam pritariu. Norėčiau užsakyti kai kuriuos komentarus dėl. E, kitokį komentarą išsakyti dėl to, kaip e, kaip ateityje įsivaizduojame pirkimų pusę. Manau, kad mes e, susilaukėme visi labai aktyvios lo, lo, lobistų veiklos, ypač iš, iš pirkėjų pusės. Ir įvairiuose laiškuose keliami klausimai yra štai kokie. E, Potencialus pirkėjai reiškia nuomonę, kad kad juos, jų nuomonė nebuvo išsiklausyta MIFID rengimo pradžioje. Bet Tikriausiai jūs, kaip ir aš, prisimenate e, trišalės e, dėrybas, kurios truko e, naktimis ir žinome, kad nebuvo prašymų parengti konsoliduotą pasiūlymą ir būtent todėl mes ir nusprendėme parengti teisės aktą šiais klausimais. Aš pralaimėjau tose darybose ir teko eiti kompromisus mes neparengėme konsoliduoto pasiūlymo ir ne, neįreng, neįvedėme reikalavimo dėl kainų kontrolės duomenų atžvilgių. Dabar pirkėjai teikdami reikalavimus dėl duomenų ne, neprivalo laikytis antrojo ligmens reikalavimų, nes jie nebuvo išspręsti taip, kaip sutvarkyti taip, kaip mes prašėme. Manau, kad reikia įtraukti pirkėjų pusę daug labiau ir noriu paprašyti, pasiklausti, kad komisija patvirtintų, kad e, laikysis aktyvios, iniciatyvios pozicijos šio klausimo. Norėčiau taip pat pakalbėti apie klausimą, kurį ką, ką tik iškėlė Polas. Tai yra kaip patikli, patikslinti vidaus rinkai galiojančias taisyklės šioje srityje. Mūsų dėrybinė komanda kėlė labai daug reikalavimų šiais klausimais ir galbūt kai atsak, kuriuos atsakymus galima būtų paviešinti, kad mūsų, e, mums e, sutikti atsakymai būtų interpretuojami plačiau ir galbūt yra metodas, kuriuo remiantis komisija arba taip pat ESMA galėtų parengti papildomus papildomą klausimų atsakymų e, dokumentą. Tikrai būtų neprimtina, jeigu viename sektorioje būtų e, draudžiami bet kokie sandoriai dėl mokslinių tyrimo, kitur jie būtų primtini. Dar vienas klausimas, kuris, kuris galbūt yra banalus, bet kuris buvo labai didelis žingsnis parlamentui, renkdami reikalavimus MIFID, siūlėme vietoj e, reikalavimo e, teikti popierinius dokumentus, įrašyti nuostatą dėl e, tvarioje laikmenoje pateikiamų dokumentų. Ir mes norime akcentuoti tai, kad ateityje kažkada popierius, popierius jau nebebus labiausiai naudojama terpė, priemonė. Todėl mus nustebino e, kad dabar iš tos tvarios terpės e, vėl grįžome, nu, nuo nuorodos tvarią terpę grįžome vėl į nuorodą prie popieriaus, į popieriaus. Ir jeigu periname, buvo pereita nuo popieriaus prie tvarios terpės, galbūt galima būtų vėl pakeisti šį šią nuostatą ir užtikrinti galimybę teikti duomenis ir skaitmeniniu pavydalu, ir skaitmeniniu šaltiniu, kad nebūtume priversti grįžti prie popieriaus. Uh, Dėkoju. Dabar ponė Vanoinroizen, liberal demokratų frakcijos vartų. Dėkoju, aš taip pat, na, pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai ir ESMAI už sunkų darbą ir dėkoju taip pat mūsų pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Kai kalbame apie dar neįspręstas problemas, mes labai dažnai pamirštame, kiek daug problemų jau yra įspręsta. O reikia pasakyti, kad padaryta tikrai labai daug. Bet kuriuo atveju aš manau, kad galima tik apgailėstauti, kad ne viskas dar yra mums pateikta, o mes to tikėjomės. Kaip visuomet, velnės lepiasi detalėse ir tas velnės šiandien tai yra darybinių verčių nustatymas, nes būtent dėl jų kyla daugiausia problemų. Aš nenoriu kartoti jau pateiktų klausimų pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai, kiti šešėliniai pranešėjai jau klausė apie tai, kad nėra dar pakankamai aiškiai viskas išdėstyta dėl skirtingo interpretavimo. Čia aš norėčiau jūsų paklausti. Aš pritariu keis, keis susirūpinimui tai pirmojo ligmens problemos negali būti spręstos uh, taikant priemonės antrajam lygmeniui, čia aš pritariu tam, ką jie pasakė, bet aš tikrai nenorėčiau, kad buvo problemas būtų perkeliamos į kitą lygmenį ir po to mes turėsime trečio lygmens gairės. Ir aš manau, kad e, mums reikia tikrai daugiau aiškumo. Jūs kalbėjote apie pagalbinę e, veiklą, pagalbinės veiklos standartus. Uh, Ir tai taip pat bus labai svarbus standartas ir mes turime padaryti viską, kad viskas būtų gerai parengta. Aš suprantu, kad jūs norite labai atsargiai elgtis. Da, puikiai suprantu, kodėl. Tai yra iš tikrųjų labai svarbis rytis, bet noriu dar kartą pabrėžti, kad reikia viską jau spręsti antrajam lygmenį. Tai iš esmės, iš esmės tiek ir norėjau pasakyti. Dėkuoju. Dėkoju, Kora. Guoja frakcijos atstovų nematau, taigi suteikiu žodis vien Gygold, žaliųjų frakcijos atstovas. Dėkoju. Kalbėsiu angliškai. Dar kartą norėčiau padėkoti esmai ir komisijai už darbą ir už tai, kad šios institucijos labai glaudžiai bendradarbiauja. Ir dėkoju ir už tai, kad jūs atsižvelgite į anksčiau mūsų iškeltus klausimus. Norėčiau pasakyti, kad kai kalbame apie vartotojų investicijų apsaugą, čia iš tikrųjų matome, kad šiek tiek sušvelninti ankstesni esmos pasiūlymai. Ir jau esmos procedūrose numatytos švelnesnės nuostatos Ir akivaizdu, kad e, tokia tendencija tęsis, e, rengiant ir galutinius dokumentus. O dabar aš noriu išsakyti savo nuomonę dėl pozicijų ribų. Aš norėčiau palinkėti kei sėkmės, e, bet jeigu jūs sakote, kad jūs esat labiau patenkinta dabar pasiūlymu dėl pozicijos ribų nei kada nors anksčiau, tai, tai mane tokia pozicija tikrai uh, neramina. Uh, Esma gegužės pradžioje paskelbė savo nuomonę ir joje yra pateiktas, pateikti e, techninių reguliavimo standartų projektas dėl pozicijų ribų ir jei pažvelgsime tai, ko prašė parlamentas ir pažvelgsime tą dokumentą, pamatysime, kad dar lieka daug neįspręstų problemų ir kad nesiekiama ne, yra gyvendinti teisės, teisėkuros institucijos nustatytų tikslų. Režimas siunčia aiškę žinę kompetitingoms nacionaliniams institucijoms, kad jos turi numatyti žemas pozicijų ribas tuomet, kai tai leidžia likvidumas. Bet taip iš tikrųjų nėra. Esma pakeitė žemesnę ribą, nu, ją sumažino 5 iki 2,5 pusės, e, bet paliko referencinę žemiausią e, ribą 20 5 ir 35 procentai nepasikeitė. Tai yra referencinės ribos. Ir to, tos ribos būtų e, taikomos tik labai mažam lik, e, likvidžių išvestinių po priemonių e, skaičiui. O tie, tiems, kas, tiems, toms priemonėms, kurio, kurių bendra apyvarta viršė 50 tūkstančių per tris mėnesius. Ir taip pat tai bus taikoma tik tai ta, toms e, biržos prekiams, kurios yra susijus, kurios galima apibriežti kaip e, maisto produktus skirtus žmogui. Bet tai reiškia, kad e, pašarai ir energetinės prekės nepatenka į šį apibrėžimą. O aš norėčiau jūsų perspėti, kad jei rinkos bus likvidžios, pernelik likvidžios vienu metu, gali atsitikti taip, kad, jų, kad mes e, pakenksime žmonėms ne vien dėl to, kad jiems bus sunku apsirūpinti maistu, bet ir dėl to, kad jie negalės gauti pakankamai pašarų ir energijos. Toliau. Jei esma nesilaikys pasiūlyto požiūrio, Europos parlamentas e, pasiūlė nustatyti mažesnės palūkanų normas. Tačiau esma naujame uh, E, techninių reglamentų standarto projekte leidžia kompetitingoms institucijoms e, koreguoti pozicijų limitus, atsižvelgiant į pradinės pozicijas ir į e, išvestinių popierių pasiūlą. Be to, Nedideliotinio sandorio mėnesio e, ribas ir jas taip pat reikia atsižvelgti. Be to, Europos parlamentas e, reikalavo, kad sutarti, panašios sutartys, su, panašioms sutartims būtų taikomos panašios ribos. Ir esma nu, apibrėžė nebiržinių ne sandorių o, sutartis ir numatė pakeisti e, taikomą terminą tik viena diena, bet tai visiškai netitinka mūsų reikalavimo. Ir paskutinis dalykas, Europos parlamentas nekarta yra sakęs, kad e, pernelik dideli sviravimai yra realybė ir į tai reikia žvelgti rengiant techninius standartus, atsižvelgiant pirmojo ligmens e, įgaliojimus. Tačiau esma visiškai tai ignoravo, ji nesižvelgė savo įgaliojimus ir nieko nedarė, norėdama sumažinti e, sviravimus rinkoje, nors galėjo tą daryti pagal turimą metodologiją. Taigi, atsižvelgdamas į tai, ką aš pasakiau ir atsižvelgdamas į tai, kad uh, Mifido 57 straipsnių 7 pastraipoje aiškiai yra nurodyta, kad reikia taikyti bendrą suderintą požiūrį įgyvendinant nuostatas dėl pozicijų ribų. Taigi tai, ką mes gavome šiandien, tikrai netitinka ES piliečių lūkesčių, kurie yra susiję su noru mažinti per nelik dideliu, e, didelius labai svarbių biržos prekių kainų sviravimus. Ir todėl aš norėčiau paraginti komisiją spręsti šias problemas ir taip pat įrašyti į standartą aiškius pasiūlymus apie tai, kaip ketinama stebėti, kaip kompetentingos nacionalinės institucijos gyvendins visus šios standartus kiekvienais metais, nes kol kas tų nuostatų dar nėra. Ačiū Svenai, klausimų daug, dabar e, klausime atsakymą pirmą esmą, Steven Major. Ačiū Markosai, manau, kad būtų sunku atsakyti į visus klausimus dėl laikos tokos. Pradėsiu ir po, po to paprašysiu į pozicijų apribojimo klausimus atsakyti kolegos keletas bendrų atsakymų. Ačiū Ekon komitetui už jų komentarus ir klausimus. Pirmiausia, apie RTS, nes manau, kad deleguotai aktai skirti komisijai. Svarbu suprasti, kad mes esame procese, kai pradedame dirbti dėl trečiojo ligmens gairių klausimai ir atsakymai, nuomonės, siekiant užtikrinti nuoseklų pirmo ir antro ligmens dokumentų gyvendimą. Tai buvo keliama taip pat e, komisijos pasidalymo sustarimų kontekste. Ir klausimas yra, ar tai, kas pateikta, atitinka tas nuostatas. Pirmiausia, svarbu suprasti, kad e, kai MIFID gyvenimas prasidės, e, reikia panaudoti trečio ligmens priemonės, užtikrinti nuoseklumą Atsakymas į klausimą, ar tai atitinka CSA ar ne, į tai negalima atsakinti, nes CSA dar nėra te, aiškiai teisiškai apibrieštas. Tai, ką žmonės mano, kad tai yra CSA, gali skirtis šiai visa. Lemiamis faktorius yra pirma ir antroji ligmens nuostatos. Ir CSA nėra apibrieštas, todėl sunku pasakyti, ar jis atinka tuos reikalavimus ar ne. Tai reikia vertinti kiekvieną atveju atskirai. Dėl e, pirkėjų įtraukimo, man atrodo, kad bent esmą lygmenių e, jie yra įtraukti mūsų darbe. Mes savo darbo grupėje esame pristatę šios pasiūlymus ir konsultacinėse darbo grupėse. Ir jie gali komentuoti mūsų darbą. Kiti du klausimai, kuriuos norėčiau pakomentuoti. Pirmiausia, papildoma veikla ir e, nenusavybės vertimių povrių skaidrumas. E, papildomos veiklos atveju reikia pabrėžti, kad pirmo ligmens dokumentai numato kapitalo bazės testą kaip pasiūlymas čia yra. Tai nėra aiškus reikalavimas. Ir tiems, kurie seka šią diskusiją, mes iš tikrųjų pradėjome nuo konsultacijų, pirmojo konsultacijos su, dėl kapitalo testo Mes matome, kad čia yra daug problemų susijusių su administravimu ir sunku administruoti. Tai yra testas yra nestabilus, priklausomai nuo kapitalo, kuris skiriamas prekybai iš esmėmis vertimis finansinėmis priemonėmis. Ir per konsultacijas mes e, e, e, žinome, kad suinteresuotos pusės taip pat mato tas problemas. Taigi mes nesilaikome kapitalo testo, žinome, kad politinis poreikis tam yra, todėl e, apie tai iš vis kalbame. Tai nėra galtinis sprendimas, dėl to jo ir nėra. Galiausiai dėl nenusaibės ar timpamario skaidrumo dėl ko mes norime numatyti vėlesnius etapus standarto taikymę. Mes manome, kad tai yra techninis vertinimas, kas atsitinka su rinkos likvidumu, turime priemonių ir galimybių įvertinti likvidumą rinkoje. Mes taip pat manome, kad jeigu tinkamai tai darys, darysi, tai galima procesą sustabdyti, jeigu greitai darysi. Ne, tai būtų galima išvengti kito etapo, jeigu likvidumo vertinimas rodo, kad rinkoms būtų problemiška žengti tą tolesnį žingsnį. Dabar kolega paprašysiu atsakyti likusius klausimus. Taip, negalėsiu atsakyti visus klausimus dėl laiko stokos, tačiau noriu pakalbėti apie kintamumą, nestabilumą klausimus, kaip minėjo panas Dangas, panas Gygaut. Taip, e, nestabilumas yra veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti, nustatant ribas per pirmą konsultaciją. Faktas yra tai, kad mes analizavome e, duomenis ir nematome statistinio ryšio tarp nestabilumo ir pozicijų koncentravimo. Tai yra rinkos e, dalies, piknožiavimo rinkos dalimu. Taigi klausimas Atsakymas yra ne. Ar būtų reikia numatyti aukštesnius ar mažesnius e, nestabilumo e, apribojimus. Pavyzdžiui, žemės ūkio žaliavos mažiau e, varijuoja negu kitos žaliavos. Jeigu būtume įtraukę aukštesnį nestabilumą, tai yra, tai ir dėsnis nestabilumas reiškia dėsnes, griežtesnės ribas, gali būti nenumatyto poveikio kai kuriams jautroms prekiams. Dėl to tai yra neįtraukta kaip veiksnys į galutinį standartą, nes mes nematome statistinio ryšio tarp koncentracijos ir nestabilumo. Labai ačiū už paaiškinimus, bet mes ir toliau, kaip sakiau, turėsime šešėlinių pranešėjų sustikimą, Jūs gavote daug laiškų iš mūsų ir gaunate jos ir toliau. Dėl tų dalykų, kurie, į kuriuos neatsakoma pilnai ir patenkinamai. Toliau komisija. Ačiū. Aš taip pat noriu pakalbėti apie kai kurios dalykus, kuriuos reikia patikslinti. Pirmiausia, dėl tinklo kokybės testas reikalauja, kad reikia padidinti aptarnavimo lygmenį produktų AIBE. Jeigu yra tinklas, kuris teikia daugiau paslaugų klientų, tai tai yra kokybės padidinimas. Antras klausimas. Panas pranešėjas klausia dėl e, telefonų įrašų saugojimo. Jis E, taikomas, jeigu yra užsakymų vykdymas, jeigu iš karto vykdomas užsakymas, tuomet reikia e, įrašy, įrašą laikyti. Jeigu tai investicinis patarimas, konsultacija, dėl ko nėra jokio užsakymo pagal organizacinius firmų reikalavimus, e, tai yra, yra saugojamas toks įrašas. Dėl komisijos informacijos dalymo susidarimo manome, kad įvairūs modeliai įvairiose valstybės narėse nėra tokie vienas nuo kito nu- nutolę. Svarbiausias klausimas yra, kad portfelio valdy, vadybininkas, valdytojas ir brokeris sprendžia, kaip e, mokama už tyrimą ar prekybos vykdymą, o dėl organizacinių reikalavimų, kad būtų skirtas mokslinio tyrimų biudžetas ir mokėjimo sąskaita tai, tai turi išlikti, o praktikoje kai, kurie, kai kurios vidaus kontrolės priemonės ir saugikliai, kurios taiko firmas, turės būti atnaujinti, kad būtų mokslinio tyrimo mokėjimo sąskaita, būtų saugojami duomenys apie tai, kas ką mokėjo. Pagal mūsų preliminarią analizę tai nėra problema valstybėms narėms, kurios uh, turi skirtingą tvarką. Klausimas skirtas atskiroms įmonėms. Jos turi savo sistemas atnaujinti, kad jos būtų skaidrios dėl tyrimo vartotojams, dėl tikslinių rinkų. Mes sutinkame, kad tai yra dviejų lygmenų procesas. Būtent gamintojas e, nustato tam tikrus dalykus. Distributoriai taip pat yra tam tikros pareigos, kad jis pardavinėtų tik tai klientams tam tikroje tikslinėje rinkoje, tačiau jeigu būtina, galėtų e, tikslesnę analizę taikyti tikslinėms grupėms, laikantis tų parametrų, kurios nustato gamintojas bandirajam tikslai. Dėl vidaus internalizavimo mes e, vertiname 5 milijonų ribą dėl teisinio esminių pagrindo klausimas negali būti apibrieštas deleguotame akte, tačiau didelė prekybos dalis nelikvidžiomis priemonėmis, jeigu esi sisteminis internalizatorius, tai jiems netaikomas iš ankstinis skaidrumo reikalavimas. Nuostata yra, kad bent per savaitę, kartą per savaitę būtų prekiaujama, o apyvarta būtų 100 tūkstančių. Daug bendrovių, kurios būtų taikoma 5 milijonų išimtis ir jos taip pat taikoma būtų ir ribų reikalavimas, kad iš ankstinis e, e, skaidrumo reikalavimas būtų taikomas tik likvidoms likvidžioms rinkoms, o tos obligacijos nepatektų į likvidžias rinkas. Noriu trumpai pakalbėti apie labai e, tinkamą argumentą. Tai yra SI klasifikavimas. Iš... Mes manome, kad tinkamas parametras yra skaidrumas pagal RTS priemonę, kur yra labai, e, labai nedėlių klasių įvairioms operacijoms, daug e, labai smulkmeniškų vertinimų e, Tokios klasės yra gana griežtai apibrieštos. Noriu tarti žodis apie RTS2, nes ponė Sirban tai paminėjo, mes manome, kad fundamentalūs žingsniai turi būti numatyti pagal RTS, įvairius etapai turi būti pagal RTS. Tačiau mes invertavome santykį tarp naujosios RTS ir ataskaitos, nes mes sakome, kad ataskaita turi būti teikiama pirmiausia ir jeigu padaroma išvada, kad obligacijų rinkos likvidumas eina gera trajektorija ir perkybos apimtis geros, tai kitas RTS tuomet siūloma tokia seka numatyta kolegijos laiške ir mes tikimės, kad galutinė RTS versija patvirtinta kolegijos laikysis būtent tokio požiūrio. Toliau perinam prie pirkėjų pusės. Komisija atidžiai, e, glaudžiai dirba su pirkėjų įmonėmis ir mes susitinkame su jais nuolat ir daug duomenų, kurie pateikėme mūsų analizai dėl RTS, būtent buvo būtent pirkimo įmonių duomenys. Dėl papildomas veiklos turime pakartoti, kad manome, kad vienas kriterijus yra kapitalo paskirstimas tarp prekybos ir spekuliacinės prekybinės veiklos, e, skirtingai nuo pagrindinės veiklos. Mes manome, kad kapitalo paskirstimas yra sunkus testas, tačiau kadangi jis pirmajame ligmenyje ir teisėkuros e, institucijos nusprendė, kad tai turi būti kriterijus, tai jis yra tinkamas ir darysime viską konsultacijos e, su visomis pusėmis, ieškodami E, išeities pagal galimybės, kurias pasiūlė ESMA. Ačiū ponė Liūdės. Baigiame svarstyti klausimą. Kaip sakiau, MIFID darybų komanda sustinka kitą antradienį po pietų ir tada mes aptarsime tolesnius žingsnius. Dėl to RTS. Kalbėsime tame posėdėje. Ačiū, ponia Major, jūsų darbuotojams, ponai Lūdės taip pat kad atvykote pas mus. Ačiū, dabar periname prie jungtinių diskusijų pagal ketvirtąjį ir penktąjį darbo tvarkės punktus, bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir paprastos skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistemos kūrimas bei prudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms. Norėčiau pasiūlyti štai ką. Pradėti nuo pranešėjo Paul Tank pasisakymo, paskui šešėliniai pranešėjai dėl jo pranešimų ir paskui kitas pranešėjas Pablo ir jo šešėliniai pranešėjai ir jeigu liks laiko, tuomet kiti kalbėtojai, bet noriu priminti jums kad dėl didelio kalbėtojų, yra daug kalbėtojų, todėl prašyčiau sutelkti dėmesį visus į svarbiausius klausimus, nes 11 val. 15, 15 minučių prasidės bendras klausimas su Imko, reikės e, greitai viską pertvarkyti ir negalime uždėlsti nagrinėjant šį klausimą. Todėl dabar iš karto žodį suteikiu pranešėjui Paul Tang. Ačiū pirmininkė. Bandysiu kalbėti trumpai, nes yra mažai laiko. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad jeigu norime pakeisti pakeitimo vertybiniais popieriais rinką, dar kartą kartoju, turime išmokti ir taikyti pamokas e, iš finansinės krizės. Tai yra gyvybinės svarbos klausimas. Tai svarbu ir jeigu norime užsitikrinti visuomenės E, paramą. Jeigu norime sukurti produktus, kurie e, buvo toksiški, vėl siūlyti produktus, kurie buvo toksiški. Norėčiau paraginti parlamentą laikytis konstruktyvaus ir kritiško požiūrio nagrinėjant šį klausimą. Manau, kad pakeit pakeitimas vertybiniais popieriais e, teoriškai turi potencialo prisidėti prie ekonomikos skatinimo, paremti MVI tiesiogiai ir netiesiogiai, Manau, kad tai gali pasiekti prie finansinės įvairovės užtikrinamo, kad mes Europoje remtumėmės ne tik bankų finansavimu, bet ir kapitalo rinkų finansais. Ir pavertimas vertybiniais popieriais teoriškai gali užtikrinti didesnį finansinį stabilumą ir užtikrinti, kad finansinės institucijos bū, veiktų sveikiau, būtų tvirtesnės ir sveikiau veiktų visa finansinė sistema. Tačiau tai, visa tai yra teorija, o dabar turime tai įgyvendinti. Uh, pranešime aš išsikeliu du tikslus, du bendrus tikslus. Visų pirma, pasimokyti iš praeities pamokų ir tas pamokas konkrečiai pritaikyti. Visų, pirmini, pirmasis tikslas e, - asimetrinės informacijos ir papildomų e, rizikos veiksnių sprendimas. Turime reikalauti daugiau skaidrumo ir e, aiškaus interesų derinimo. Todėl e, viešasis domenų, e, vieša domenų saugikla yra dar vienas pasiūlymas. Turime sukurti galimybę e, viešai skelbti duomenis investuotojams apie jų veiksmus bei apie investuotojų pozicijas. Manau, kad galima būtų parengti pasiūlymą, kuris numatytų Europą europinę e, duome, viešą duomenų saugyklą, tai aktualu būtų ir šios ryties verslui, nes būtų vienodi, galėtų vienodi standartai. Interesų derinimas reikalauja. Palūkanų derinimas reikalauja ir atsakomybės padalinimo. Atsakomybė turi būti labai aiškiai apibriešta. Uh, Todėl turime labai aiškiai apibriežti, kas už ką yra atsakingas. Atsakomybės klausimas aktualus priežiūros institucijoms, prižiūrėtojams. Kompetitingos institucijos turi tai žinoti, nes kartais neaišku, kas už ką yra atsakingas ir mes, Europos parlamentas, turėtume tai patikslinti. ir su, apibriežti aiškiai esmos vaidmenį šiais klausimais. Ir, kaip jau buvo sakyta anksčiau, yra e, susirpinimo balsų dėl aiškių ir griežtų sankcijų, viena vertus, ir, lab, ir neaiškių, neapibrieštų kriterijų. Todėl turime e, tiksliau apibriežti kriterijus, kad išspręstume šią e, sudėtingą situaciją, kur egzistuoja neaiškus kriterijai ir aiškios sankcijos. Tai būtų vienas tikslas, kitas tikslas stabilumas. Apgalėstau dėl to, kad komisijos pasiūlyme šis klausimas nesusilaukė pakankamo dėmesio. Ir dėl tos priežasties aš kalbu apie. Apie aš siūlau ilgesnius saugojimo laikotarpius. Tai būtų e, ir apsauga nuo galimo e, tokio labai greito sprogimo ciklo, ką esame stebėję ateit praeitie. E, E, kapitalo su kapitalo rinkomis siejama rizika pakenkė bankų sektoriaus veiklai. Tokios problemas egzistavo ateityje. Praeitie, atsiprašau. Apie finansinį stabilumą norėčiau pasipriešinti šešėliniai bankininkystiai, apribojant dalyvius rinkoje tik tai investuotojų institucijomis, kurie, institucijomis kurios yra prižiūrimos ir aš bandžiau e, pasipriešinti si sintetiniams e, e pavertimo vertybiniais popieriais e, formoms e, dėl ABCB. E, argumentuojama, kad ABCB produktai dabar yra saugus, tačiau praeitie taip nėra buvę. Jeigu norime E, kad e, egzistuotų pavertybo, vertybiniais popieriais rinka, kuri neštų realų indėlį į praktinę ekonomiką ir užtikrintų finansinį stabilumą. Finansinio stabilumo tikslais tai turi būti rinka, kuri veikia ne tik geromis sąlygomis, bet ir nepalankiomis sąlygomis. Ji turi būti likvidi ir tokiomis sąlygomis. Ačiū. Ačiū, Paulai. E, be, beveik neviršiai pasisakymui skirto laiko. Dabar žodis EPP šiandien pranešėjai Otmar Karas. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Noriu padėkoti už tikrai gerą pagrindą diskusijoms, tolesniam darbui. Bet kai kuriuos klausimus reikia išsamei aptarti. Uh, Visų pirma, pranešėjo darbinėme dokumente konstatuojama, kad stinga skaidrumo ir atskaitomybės. E, kalbant apie šią sistemą, man atrodo, kad jis sėkmingai įdėgė šį principą, bandydamas įveikti šią kliūtį, e, siekdamas užtikrinti e, pusiausvyrą tarp skaidrumo ir atskaitomybės ir užtikrinti, kad, kad rinkoje būtų paskatos skatinančios uh, E, laikytis aukščiausių veiklos kriterijų. Toliau, sintetinis pavertimas vertybiniais popieriais, vėlgi e, parengtas puikus pagrindas diskusijoms, rizikos e, iškilimas nuo 5 iki 25 procentų, apie tai kalbėsime atvenčiamis dienomis ir savaitėmis. Kitas klausimas, kuris buvo iškeltas, pasiūlymas, kad turime pasimokyti iš krizės. Yra tokių pavertimo vertybiniais popieriais atvejų, kur, kurie yra paremti realią ekonomiką. Tačiau mes, žinoma, negalime išmesti visko, kas praeitie yra pasiteisinę. Todėl tai turi būti pagrindu, e, kuriant pavertimo vertybiniais popieriais koncepciją, bet aš tikrai lauksiu diskusijų vis, dėl visų dėl daugelio patiktų pakeitimų ir lauksiu spartaus e, parlamento pozicijos įgyvendinimo. Ačiū. Dabar ekar vardu Saidas Kemalis. E, Mortens atsiprašė, jis negalėjo ateiti ir paprašė pasisakyti jo vardu iš jo užrašų, kad žinotumėte jų nuomonę. Visų pirma, jis sako, kad kai kurioms pranešimo dalims AKR pritarė, palaiko kritinį požiūrį į sintetinį pavertimą vertybiniais popieriais ir siūlymą ne, ne, neįtraukti tokio pavertimo vertybinio popieriaus ir netraukti jam SDS e kriterijų. Tačiau manome, kad reikia toliau nagrinėti SDS e kriterijus e, balanso lapo kontekste, ypač MVI. Mortinas paprašė akcentuoti štai kokius dalykus dėl duomenų laikymo laikotarpio. Kaip žinote, praėjusią savaitę e, klausime buvo svarstomi šie klausimai. Ir nors AKR supranta, kad reikia laikytis prudentiško požiūrio, siūlymas 25 procentais padidinti rizikos veiksnio kitimą atsiliepia ir kitiems kriterijams. Todėl jis mano, kad reikia tolesnių diskusijų ir todėl jis mano, kad dabar tokių kriterijų nereikia. Kitas klausimas - tai papildomi skaidrumo reikalavimai. Sulaukėme daug e, komentarų iš suinteresuotų institucijų dėl šių kriterijų yra susirūpinama dėl, dėl to, ar bus įmanoma įgyvendinti tuos, to, gyvendinti tuos kriterijus finansinėse rinkose, taip pat neaišku, kaip tai atitiks naujus reikalavimus. Yra susirūpinimo ir dėl galimybės gauti informaciją apie e, pelningą e, nusavybę. Todėl pranešėjo pasiūlymus reikia įvertinti atsižvelgiant į E, tai ar jeigu e, pelningos nusavybės atskleidimas laisva valia būtų priimtinas investuotojams. EKR e, konservatyviai žiūri į naujo, į naujo viešo Europos registro atsiradimą, nes tai kainuotų. Galbūt galima pasitelkti dabar taikomą standartizuotų duomenų teikimo sistemą. Taip pat reiktų atsižvelgti į Bazelio komiteto rekomendacijas dėl pavertimo vertybiniais popieriais. Pagal to komiteto reikalavimus numatomi didesni mokesčiai kapitalui. E, dėl trečioms šalims taikomo apribojimų reikėtų kelti klausimą, ar trečiųjų šalių investuotojai galėtų investuoti į e, E, pavertimą vertybiniais popieriais Europos pozicijose, neinvestuodami į bendrai į fondą. Tai. Taip, taip pat e, siūlome tai svarstyti ne dėl to, kad e, e, Europoje stinga investuotojų, bet dėl to, kad rizika yra sukoncentruota tik tam tikrose segmentuose. Taip pat reiktų apsvarstyti, ar e, Ar tik tai, e, atsak, ar, ar vienintelė institucija šalyje turėtų būti pavestos visos e, priežiūros funkcijos, galbūt reikėtų pasakyti ir kitas institucijas? Dėkoju. Toliau liberalų vardu, tada čia. Dėkoju, pirmininkė. Aš sutinku su daugeliu pranešėjo minčių. Nu, pavyzdžiui, dėl to, kad reikia daugiau skaidrumo, taip pat dėl STS standartų, kad jie turi tarnauti tikrai ekonomikai, be abejo, tai yra sistemos skirtinis akmo, bet mes turime būti tikri, kad tas e, pošius, kurio laikysimės, iš tikrųjų būtų naudingas realiai ekonomikai. Toliau dėl geresnės priežiūros reikia labai aiškiai kalbėti ypač apie STS kriterijų aiškinimą bei jų interpretavimą ir todėl ESMA turėtų čia atlikti pagrindinį vaidmenį. Taip pat sutinku su tuo, kad reikėtų sertifikuoti trečiasias šalis ir šitą atsakomybę turėtų atitekti akcijų išleidėjui, bet kitos šalis taip pat galėtų teikti patarimus ir konsultacijas išleidėjui viso proceso metu. Tačiau turiu šiek tiek abejonių dėl pranešimo, ypač dėl kai kurių klausimų. Mano nuomonė, kai kuriais atvejais yra einama per toli ir šita sistema dėl to gali nuo pat pradžių investuotojams tapti nepatraukli, taip pat ir draudėjams. Pavyzdžiui, kalbant apie rizikos domenų išlaikymą, bijau, kad 20 procentų negali ir pasiteisinti ir nepasiteisins Be to, šitas reikalavimas turėtų būti taikomas visam vertimui, vertybiniais popieriais, ne tik tai SPS. Ir man atrodo, kad e, tai yra netinkama priemonė, kalbant apie tai, kad finansavimo šaltinius dabar planuojame diversifikuoti. Be to iš, išauktų vertimo vertiniais popieriais kaštai iki tokio lygio, kai jau popierių žleidėjams tokia veikla taptų nebepatraukli ir nei jiems, nei galtiniams vartotojams dėl 5 procentų, tai čia buvo susitarta, tai yra pasaulinis standartas ir mes, manau, turime laikytis jo, tokiu būdu užtikrintume Europos vertybinių popierių rinkos patrauklumą pasaulyje. Taigi aš manyčiau, kad 5 procentų rizikos duomenų išlaikymas ir turėtų būti patvirtintas. Kalbant apie vertimių popierių išleidėjus trečiosiose šalise, tai reikėtų neužtrenkti durų jiems visiškai, bet reikėtų iškoti būdų, kaip išvengti jų. Dėl duomenų saugyklos, tai iš esmės mums patinka e, reikalavimas užtikrinti daugiau skaidrumo ir mes neprieštarautume priemonėms, kurios būtų tam skirtos, tačiau, manau, reikėtų detaliau pasigilinti į tai, kokį poveikį visą tai turėtų SPS e, sistemos e, realumui, pritaiko įgyventinamumui ir kaštams. Uh, reikėtų vengti tokių priemonių, kurios e, padidintų išlaidas e, vertimi popierių išleidėjams, pavyzdžiui, čia turiu omenyje e, duomenų atskleidimo reikalavimus ir panašiai. Taigi, jeigu taip nebus padaryta, šita visa sistema bus nepatraukli jiems. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti keletą teigiamų minčių, kalbant apie STS sistemą, nes yra tų teigiamų minčių. Pono Tank pranešime yra teigiamų dalykų, bet yra ir tokių dalykų, kurie gali uh, kelti grėsmę visai sistemai ir ją padaryti nepatrauklę. O SPS tada taptų, SPS taptų ne rūpužio, mes norime, kad ji būtų princas. Ačiū Guė vardu. Nematau Miguel Viegas, bet Fabio, jūs turbūt kalbėsite, ne? Prašau. Fabio Demasi. Atsiprašau už mūsų šešėlinį pranešėją, kuris negalėjo šiandieną dalyvauti posėdėje bet aš noriu jo vardu padėkoti už pateiktą pranešimo projektą ir pradėsiu nuo bendresnių pastabų. Mano kolegos iš mano frakcijos apskritai labai kritiškai žvelgia į STS sistemą, turbūt jūs nenustepsite, dėl to ir visai neatsitiktinai yra toks terminas vartojamas, kad persistengus sulauktume neigiamų rezultatų. Tai čia irgi tokia grėsmė iškyla. Ir noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas nesiūlo pasiekti e, jų iškelto tikslo, tai yra palengvinto paskolų uždavimo mažoms vidutinėms įmonėms. O tam reikėtų visai kitokių e, paslaugų, nes pagrindinė problema, su kuria susiduria MVI, yra ne prieiga prie lėšų, bet paklausa tokioms lėšoms gauti. Ir pranešėjas pranešime teigia, kad e, labai mažai tikėtina, kad e, dėl šios sistemos bus pagerintas finansavimo teikimas MVI. Bet MVI priklauso nuo gerą kapitalą turinčių bankų ir MVI finansai visą laiką buvo vertinių popierių rinkos niša ir mums atrodo, kad šitas reglamentas e, tikrai nepadeda siekti ankstesnio komisijos įvardyto tikslo. Dėl domenų išlaikymo reikalavimo nuo 5 iki 20 procentų e, mums e, tai atrodo patrauklu, mes nelabai teigiamai vertiname 48 pakeitimą, kur yra siūloma numatyti išim, išimtis. Mes norime, kad neliktų galimybių bankams ieškoti joms tinkamiausių sąlygų. Ir visi turėtų e, laikytis vienodų reikalavimų. Taip pat pritarėme tam, kad būtų sustiprinti skaidrumo reikalavimai ir šį rytą buvo labai uh, daug e, išsamios informacijos pateikta, bet mes manome, kad vis tiek tie duomenys yra, yra, yra nelabai aiškus nepatyrusiems investuotojams ir jie vis tik tai e, kliausis išoriniais reitingais, bet finansų sektoriaus stebėtojai yra pateikę taip pat labai gerų pasiūlymų ir mes norėtumėm, kad pranešėjas juos įsigilintų. Toliau dėl pakartotinio vertimo vertybiniais popieriais mes pritarėme tai minčiai, bet jau kaip sakiau, e, bet manome, kad dėl sintetinio vertimo, vertimiais popieriais, tai čia STS ne, ne, ne, netinka, nes šitas pasiūlymas visai nėra nei paprastas, nei skaidrus, nei standartiz, standartizuotas. Nors komisija teigia laikantis būtent tokio požiūrio. Ačiū Fabijo. Žaliųjų vardu. Nematau Moris Kotkeito, bet kolega pakeis, ne? Prašau, Svenai. Dėkoju, pirmininkė, atsiprašau, Moli vardu, bet ji iki paskutinės minutės dalyvauja kampanijose, stengdamasi įtikinti Junktinės karalystės žmonės ir kad Junktinė karalystė liktų Europos Sąjungo. Taigi jos tikrai, ji turi pateisinamą priežastį. Taigi aš jos vardu dabar pasisakysiu. Mes džiaugiamės tuo, kad pranešė apskritai laikosi labai atsargaus požiūrio į STS kalbėdamas apie tai, kas turėtų daugiausia naudos iš vertybiniais popieriais sistemos atgaivinimo. Ir e, taip pat e, kila klausimas, ar tikrai pasimokime iš 2000 metų krizės. Tikra ekonomika e, žvelgia remiasi verslo įmonėmis, ne pavieniais investuotojais. Todėl mes manome, kad pakartotinio vertimo vertybiniais popieriais naudos gavėjai bus finansiniai tarpininkai, kuriems nelabai aktualu, kas vyksta tikroje ekonomikoje. Ir centriniai bankai taip pat, kurie naujas, naujus vertybinius popierius laiko, laiko išimtiniais pinigų politikos dalykais, bet pranešimo projekte mes manome, kad yra gerų dalykų, kurie rodo, kad Europos parlamentas nori siekti daugiau negu kad taryba ir komisija. Būtent, kad mes norime sukurti tokią finansinę sistemą, kuri atlieptų tikruosius verslo įmonių poreikius. Ir todėl džiaugiamės per pastarosius metus padarytais taisyklių patobulinimais. Pagrindiniai dalykai, ką mes pritarėme pranešėjo pranešime, tai yra 20 procentų rizikos duomenų išlaikymas, kuris yra visai kitoks negu kad 5 procentai siūlyti komisijos e, ir, ir tarybos. Toliau dėl pakartotinio vertimo vertimės popieriais 5b straipsnėje ir dėl e, paskolų tipų jie yra išvardinti 8.4 straipsnėje. Mes tam pritarėme, taip pat pritarėme naujai pastra, pastraipai 8.9 straipsnė, ten arbitražas, sintetinis vertimas vertybiniais popieriais e, būtų. M, m, e, jiems nebūtų taikomi ST standartai. Nebūtų nu, teigiama, kad šitie procesai atlikda yra paprasti skaidrus ir standartizuoti. Taip pat 5.1 straipsnėje ir išvardami pasiūlymai ir ap, įvairius apribojimai, e, du A straipsnėje mums atrodo patrauklus. Taip pat mes pritarėme sustiprintam ESMA vaidmeniui ir nacionalinių kompetentingų institucijų stipresniam vaidmeniui, užtikrinant, kad skaidrus, paprastumo skaidrumo ir standartizuotumo kriterijus būtų taikomas. Dėl trečio A naujo straipsnio ir dėl 5.1a straipsnio nuostatų mes tam pritarėme. Grįžtant prie pirmosios minties, būtent, kad šis reglamentas turi atspindėti tikrą ekonomiką, tai mes labai džiaugiamės matydami, kad 10 straipsnio trečiojo dalyje yra įtraukta nauja dalis, kur yra raginama e, įvertinti tikruosius poveikius e, visai visuomeniai, aplinkai ir ekonomikai. Bet mes turime ir abejonių, kurios tikimės bus apsvarstytos vadovaujant pranešėjui. Visų pirma, savisertifikavimo išlaikymas 14 straipsnėje. Mes neprašome dalyvaujančių sutarties šalių įrodyti savo e, tinkamumą. Tai turėtų daryti teisininkai, kaip nepriklausoma trečioji šalis. Jie turi vertinti, ar kas nors yra STS paprastas, skaidrų standartizuota ar ne. Tam reikia paskirti atsakingas institucijas kažkokiame etape. Ir mes manome, kad tokie uh, atitikties vertinimai turėtų būti taip pat atliekami kartas nuo karto. Be to, manome, priešingai negu ECB, šis, kad ši sistema pasiteisintų, bu, nuobaudos už neteisingą verti, vertimo vertybinių popierių, vertybiniais popieriais e, vadinimą kaip paprastą, skaidrų ir standartizuotą, tos nuobaudos turėtų būti didesnės. Ir turi būti trečia nepriklausoma šalis, kuri vertintų, ar nors, koks nors procesas ir procedūra yra STS e, ar ne. Ir taip pat e, dėl sintetinio vertimos, vertybiniais popieriais 29 straipsnio 3 b dalyje čia kalbama apie e, arbitražą ir banko ataskaitą. Tas ryšys yra labai trapus ir mes manom, kad kai kurie kreditų draudimas galėtų būti irgi vertinamas kaip vertimas vertybiniais popieriais, o tai nebūtų labai tinkama. Taip pat yra ir kitų dalykų, kuriuos norėtume, kad pranešės įtrauktų į pranešimą. Visų pirma, papildomi rizikos duomenų išlaikymo instrumentai. Paprastai ši savoka reiškia, kad būtų išsaugoma, išsaugoma, išsaugomi duomenys, kad būtų galima ateityje vertinti riziką. Aš dabar sutruminsiu mūsų šešėlės pranešėjos pasisakymą, nes jau viršiu penkias minutės. Ir baigdamas pasakysiu, kad vis tik tai tas skirtumas tarp 5 procentų nederėjimas su kitais reikalavimais yra aktualus ne tik tai kalbant apie STS kriterijus, bet ir apie visą vertimo vertiniais popieriais sistemą. Taigi mes manome, kad reikėtų užtikrinti suderinimą su 5 procentais ir visiem, visom kitom vertimo vertiniais popieriais procedūrom. Ačiū. Toliau FDD Marko Zanį. Dėkui. Noriu padėkoti ir pranešėjui už labai įdomų pasiūlymą, kuriame yra atsižvelgiama į kai kuriuos dalykus, kas mums kelia nerimą, kurie jau buvo išvardyti šioje salėje. Juos išvardijo ir politinių frakcijų atstovai, taip pat ir pilietinės visuomenės atstovai. Mes vis tik tai laikomės kritinios nuomonės dėl šio pasiūlymo dėl vienos aiškios priežasties, nes tas pasiūlymas bet kokiu atveju niekada ne, nepadės mums išspręsti pagrindinės problemos su kuria susiduria ES mažos ir vidutinės įmonės. Europos centrinio banko statistika yra labai aiški šiuo klausimu. Pagrindinė problema, su kuria susiduria MVI, nėra prieiga prie e, kreditų ar paskolų ar prie likvidumo. Nes ta prieiga dabar yra gerokai lengvesnė dėl Europos centrinio banko vykdomos politikos. Pagrindinė problema yra paklausa Ir šitas pasiūlymas tikrai nieko nepakeis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir vienintelis geras dalykas, kabutėse, šiame pasiūlyme yra tai, kad dabar bankų sistema ir jų pelno nuostolio ataskaitos sutrė su didelėmis e, problemomis, bet ir šita sistema, šitas pasiūlymas padėtų bankams. Bet klausimas yra, kokią kainą to pasieksime. Tiesiog išauks sistemiškoji rizika. Štai kokią kainą sumokėsime. Ir man atrodo, kad mes einame visiškai netinkama kryptimi. Ir labai gaila, jeigu atsiras investuojančių į tokią sistemą, į tokią priemonę, jie yra vadinami instituciniais investuotojais pranešime, bet tai yra investuotojai, kurie jau uh, labai glaudžiai yra susijęs su bankų sistema. Per įvairiausius galios paskirstumus, paskirstimus e, ir panašiai. Aš manau, kad šitas pasiūlymas tik padidintų sisteminę riziką. Būtent dėl esamų ryšių tarp investuotojų ir banko sistemos, o finansų sistemoje tai reikštų tik tai sumažėjusi aiškumą. Ir taip pat dar labai didelė klaida yra tai, kad yra tokie dalykai, kurie veikia kitose sistemose ir yra manoma, kad galima būtų juos atkartoti, tiesiog perkelti į visai kitokią sistemą - Europos Sąjungą. Kalbant apie vertimą vertybiniais popieriais, tai mes žinome, kad Europa yra visiškai kitokia negu JAV, ypač kalbant apie tai, kaip yra naudojama kapitalo rinka. Europoje yra didžiulė rinka panašio, panašiems, panašioms priemonėms, e, pavyzdžiui, obligacijoms, bet obligacijos labai skiriasi nuo kitų vertiminių popierių. Ir aš nemanau, kad STS gali tiesiog pakeisti įprastinę obligacijų rinką, kuri yra labai populiari tarp bankų. Taigi aš nemanau, kad e, pavyks vieną paprasčiausiai pakeisti kitu. Pagalvokime toliau apie kaštus ir apie naujas galimybės, kurios turėtų būti sukurtos. Man atrodo, kad čia pusiausvyrą nelabai yra palanki, nes kaštų, kaštai bus didesni. Ir jeigu mes parengtume labai aišku konkretų pasiūlymą dėl STS su labai aiškiais skaidrumo reikalavimais, atsižvelgiant į tą asimetriją ir skirtumus, kurie dabar yra rinkoje, tai galbūt ir sukurtume gerą sistemą, panašiam produktui veikti. Bet kita vertus, aš manau, kad tokia rinka, toks instrumentas nebūtų labai populiarus tarp bankų ir rinkos veikėjų, nes nepa, reikia nepamiršti, kokie kaštai bus visos tos informacijos rinkimui, išsaugojimui, informacijos teikimui. Tiesiog tie kaštai bus per dideli, taigi aš labai bijau, kad šita rinka tiesiog būtų nepatraukli bankams. Taigi dar kartelį pakartosiu. Mano galva labai gaila, kad mes tiek daug pastangų dedame į šito pasiūlymo rengimą ir pranešėjai, ir politinės frakcijos, bet aš bijau, kad šitas pasiūlymas nepadės siekti jam keliamo tikslo, nes jis nesuteiks to, ko reikia ES mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi mes esame dėkingi e, pranešėjui už jo įdėtą darbą, ypač dėl to, kad kokios pozicijos jis laikosi dėl 20 procentų rizikos išlaikymo. Bet kalbant ar apie sintetinį vertimą vertiminiais popieriais, tai mes irgi norėtume, kad toks instrumentas būtų apskritai pilnai uždraustas, bent jau STS sistemoje, nes išvestinių finansinių priemonių naudojimas tikrai nedėra su paprastu tai, kas yra paprasta, skaidru ir standartizuota. Dėkui. Ačiū Marko, nematau Beno mano. Taigi penktas klausimas, o po to paskutinis raundas, po to, kai kiti kolegos bus pasisakę. Dabar žodis mūsų pranešė. Pablos Bidegain, ačiū pirmininkė, kalbėsiu espaniškai. Na, aš manau, kad visi sutarėme, kad ES turi pereiti prie tikros kapitalų rinkos sąjungos. Būtent laisvas kapitalo judėjimas yra viena iš ES pagrindinių laisvių. Aš manau, kad reikia čia dviejų principų, kurie leistų rinkos labiau integruotomis būtomis, būti e, atviresnėmis ir labiau konkurencingomis. Ir tai būtų naudinga visiems, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Yra keletas abejonių, kurios išreiškia kai kurie kolegos. Ir aš pasirengęs esu ieškoti sprendimų šiame pranešime, stiprinti MVI būk padėti ir galimybę veikti bendroje kapitalo rinkoje. Kolega rengęs vertybinių popierių pranešė, pranešimą, sakė, kad reikia pasimokyti iš krizės. Taip, tačiau turime suprasti, kad finansinė krizė įvykus 7-8 metais, tai yra nuo tada prasidėjusi iki šiol, reiškia, kad e, pagrindinės vertybinės popieriais veikia gana gerai, ieškant, pritraukiant kapitalo. didžiausia ekonominė krizė reiškia, kad, atrodo, kad šis, šie produktai apskritai veikia gana gerai. Tačiau tokie produktai turi tam tikrą e, reputaciją, tam tikrą stigmą. O tai atsirado, tai pasidarė dėl neatsakingo kai kurių veikėjų dirbančių su tais produktais darbo. Paul Tang taip pat kalbėjo ir apie finansinį kapitalo rinkų stabilizavimą. Visada turime tai turėti galvoje. Negalime leisti grįžti į praeities situaciją ir finansam nestabilumui kelti pavojų mūsų visuomenėmis. Man atrodo, kad tai yra dviejų pranešimų leitmotyvas. Tuo pat metu Turime prisidėti prie to, kad tvarus augimas grįžtų į Europą. Tai yra du prioritetai - finansinis stabilumas ir kita vertus ekonomikos augimas. Be jokios abejonės visiškai absoliučiai būtina diversifikuoti finansavimo šaltinius. Neturiu abejonių, kad per kapitalo rinkos sąjungą, kurią bandome sukurti, mes sukursime daugiau galimybių investuotojams ir jos tiesiogiai sujungsime su, su, su realia ekonomika. Turime skatinti tokios finansinės sistemos atsiradimą, kuri būtų stipresnė ir atsparesnė. Na, tai reiškia, kad mums reikia skirti daugiau dėmesio finansų integracijai ir konkurencingumo didinimui. Be jokios abejonės, jeigu sukursime bendrą Europos partimo vertybinės popieriai sistemą, kuri būtų aukštos kokybės ir prisidėtų prie šių tikslų ir suteiktų postovį kapitalo ir finansų rinkoms ES, mums reikia diversifikuoti finansavimo šaltinius ir padėti mobilizuoti kapitalą, kuris šiuo metu nepanaudojamas. Bendrovėms, ypač MVI, turi tapti lengviau gauti kreditavimą, taip pat ir namų ūkiams. Pranešimo projekte aš e, pirmiausia siūlau pakeisti mūsų požiūrio hierarchiją tai bus svarbiausias elementas, jeigu tam, kad šis teisėkuros pasiūlymų paketas būtų sėkmingas. Tiek komisijos, tiek e, tarybos pasiūlymai yra svarbios gairės, kuriant vienodas sąlygas ES. Aš manau, kad e, svarbu sąžingai apibriežti kriterijus lemiančius galimybę gauti kreditavimą. Išorės reitingų naudojimo pašalimas galėtų padėti mums perėti prie labiau suderinto požiūrio, kuris labiau atitiktų amerikiečių sistemą. Būtent e, tokia sistema pirmenybė teikia Centrinis bankas. Kapitalo rinkos sąjunga neturėtų būti vien tik tai skirta didelėms bendrovėms. Aišku, kad tai turi būti priešingai. Turime užtikrinti, kad sistemos nauda daugiausia tektų mažos, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios labiausiai prisideda prie darbo vietų kūrimo. Taigi, klausimas yra dėl mažų ir vidutinių įmonių veikimo sąlygų užtikrinimo, suteikiant jiems galimybę gauti finansavimą, kad jos nebūtų priklausomos kaip iki šiol nuo mažų paskolų iš mažų bankų, dirbančių ten, kur dirba jos. Yra ir kitų galimybių, kurias reikėtų panalizuoti. Pavyzdžiui, kapitalo investavimas ne tik ES viduje, bet ir iš kitų šalių šioje šalyje. Ši, ši, šia prasme kapitalo rinkų sąjunga bus puikiai didžiulė galimybė, ypač MVI. Taigi šiame kontekste bet koks, kokie kolegų pasiūlymai būtų labai sveikintini. Tiek turėjau pasakyti ir jūsų pasiūlymai e, bus laukiami. Ačiū Pablo, iš karto šelniai pranešėjai, pirmiausia socialistų Jonas Fernandes. Ačiū pirmininkė. Tiesą sakant, kalbame apie du pranešimus, kurie turės labai aišku poveikį Europos ekonomikos e, atsigavimui, o tai iš savo ruoštų priklauso nuo to, kaip bus vykdoma ECB pinigų politika ir tas perdavimo mechanizmas, kaip jis veiks kaip sakiau, tai turės ir bankų multiplikatoriaus rodiklį. Ačiū Pavlo už šį pranešimą, turiu keletą komentarų, kuriuos norėčiau išsakyti, kaip mes viską įsivaizduojame ir kaip viskas turėtų e, atrodyti teisėkuros dokumentų reikinyje. Na, aišku, čia yra tik tai keletas dalykų, kur mūsų nuomonės skiriasi. Dėl pono Zarbės pranešimės, aiškiai noriu pasakyti, kad e, kapitalo reikalavimų peržiūra, kuri būtų priimti na, mūsų frakcijai, tiesiogiai būtų turi būti susijęs su, darybų, su darybomis dėl Poltang pranešimo. Kaip jau sakiau, mes esame pasirengę dėrėtis dėl kapitalo reikalavimų, kad užtikrintume paprastą, skaidrę pavertimą vertybės popieriai sistemą, tačiau viso to visi tos sistemos rezultatai priklausys nuo Poltang pranešimo, jeigu mes norime gerinti standartus ir reikalavimus, tai jie turi, tai turi būti, būti siejamas su, būtent su Poltango pranešimu, būtent su darybų dėl kito to pranešimo rezultatų. Visą tai apibrėž ir kapitalo reklamus SDS sistemams. Mano frakcijos pradinė pozicija yra tokia, kad kredito reitingavimo agentūros neturėtų būti vėlgi įtrauktas šį reglamentą. Jau šito pasimokėme iš buvusios krizės. Turime vengti tokios situacijos, kuomet agentūrų reitingai yra sumišę su vidaus reitingų sistemomis. Todėl kredito reitingavimus sertifikavimo agentūrų nereikėtų įtraukti į reglamentą dėl STS. Manau, kad tai būtų tinkama ir aš sutinku su pranešėjo vizija. Mes manome, kad alternatyvos sistemos matuoti kapitalo reikalavimus yra pakankamai saugios. E, o kalbant apie vidaus reitingų panaudojimą, tai reikia padidinti jiems suteikiamą svorį todėl reiktų akcentuoti. Todėl reikia. Ar... Jeigu pritarėme sistemams, kurios nebus visiškai svarbos, tai reitingo agentūrų naudojami kriterijai Mm, negali būti lemiami. Dėl sintetinio partimo vertybiniais popieriais, kaip aiškina Paul Tang, jeigu pažvelgsime komisijos pasiūlymą, tai pagal jį galima taikyti liberalesnį kapitalo reikalavimų modelį sintetiniams vertybiniams popieriams. kuomet produkto Tačiau mes pasisakome už griežtesnius reikalavimus sintetiniam partimo vertybinės popieriais produktams. Ypač e, tų produktų kuriejo, kuriejų taikymą. Ir čia kapitalo reikalavimai siekia tas ribas, kurios mums atrodytų priimtinos. Ir mes pritartume Paul Tang požiūriui. Mes pritarėme tam, kad reikia gerinti kapitalo reikalavimus vertiminiams popieriams, tam, kad būtų galima padėti MVI. Ir taikyti mažesnius reikalavimus turtų pagristams vertinėms vertinėms svariams e, išleidžiamiems MVI. Taip, galėtų padėti MVI, bet mes neturėtume mažinti reikalavimų, vien tik tai reikia užtikrinti taip pat, kad produktai būtent tai skirti MVI, o ne pardavinėjami plačiai. Taigi lauksime darybų pabaigos dėl Paltank pranešimo. Ačiū, reikia laikyti, e, savo, žiūrėti, kiek dar mums laiko liko. Setsar e, Said Kamal. Much, Ačiū. Šį kartą kalbėsiu savo vardu, ne Moltano. Ir pristatysiu ir frakcijos poziciją. Noriu padėkoti Pablo už jo nuveiktą darbą, e, už tai, kad kelias svarbius klausimus savo pranešime. Dėl metodų hierarchijos mes suprantame pasirinktą logiką. E, ir e, bandymus pakeisti vidinį modelį. Mes e, pritarėme jūsų tikslui siekti su paprastinimo. Tačiau atsižvelgiant į šią temą, abejotina, ar mes iš tikrųjų pa, pa, pasieksime paprastumo, nes čia kalbame apie labai sudėtingus produktus, seka ir supranta e, komentarus dėl kreditų reitingavimo agentūrų. Mes suprantame, kad ar, argumentą dėl to, kad reikia užtikrinti nuose nuoseklumą, kad kai kurios sritis panelik pasitikė tomis agentūromis, tačiau kai kurie. E, e, kai kurios pramonės sritis dėl to beje, pavyzdžiui, e, automobilių paskolų pramonė teigia, kad ne, tas metodas jai nebūtų naudingas ir mes turime dar su jais pasikalbėti ir išsiaiškinti, ar nereikia keisti vidinio metodo, ar, ar pasiūlyti, galime pasiūlyti kažkokį kitą panaudoti geriau pritaikomą metodą, kur, kuris padidintų kaštus irgi. Toliau e, požiūris pagristas vidiniais vertinimais. Suprantame, E, pranešėjo siūlymą naudotis prieinamais duomenimis ir manome, kad tai užtikrintų didesnį nuoseklumą ir geriau padėtų vertinti rizikos veiksnius. Tačiau atšvelgiant į tai, kad dalyvaus daugiau investuotojų šioje rinkoje, kurie, kurie nedirbo anksčiau, čia reikėtų konkretesnių gairių, uh, Taip pat pasisakytume už aiškesnio e, supratimo formavimą, kas už ką atsakingas. Dėl standartizuoto požiūrio, nu, naujasis 258 straipsnis ir, ir kom, galimybė kompetitingoms institucijoms pasitelkti standartizuotą požiūrį labai sudėtingiams kompleksiniams produktams. Ir turime nepamiršti, kas yra ISDS, Simple, Transparent and Standardized anglų kalboje. Todėl turime uh, nebandyti toms tai sričiai priskirti ir labai sudėtingų priemonių produktų ir neversti priemonės, atsiprašau, pramonės e, sekti šiuo požiūriu. Ir džiaugiamės tuo, kad e, bus sudėtingų ir nesudėtingų SDS produktų. O kalbant apie ilgesnę, ilgesnį laikotarpį, ab, kreipiuosi į abių pranešėjus, reikia pamastyti, kaip suderinti šį dviejų lygių, čia dviejų lygių rinką, nes kai, produktų, e, kai, kai kurie produktai, sudėtingi produktai reikalaus labai didelio išmanimo. Toliau liberalų frakcijos pranešėjas ponas Toireris. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos daug jau buvo pasakyta. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui Pablo Zalbai už jo pranešimą. Peteris Jesekas išreiškė susirūpinimą dėl to, kad, kad kalbant apie jungtinius pavertimo vertybiniais popieriais produktus, mes tarsi persistengėme ir, ir išpilame kūdikį kartu su krikštymo vandeniu. Uh, Pavyzdžiui, Junktinėse valstijose per ekonominę ir finansų krizę pamatėme, kad mes Europoje laikomės kitokio požiūrio. Ir ne visi e, taip pat smarkiai kritikavo pavertimo vertybiniais popieriais produktus. Europa mane, kad kai kurie pavertimo vertybiniais e, popieriais produktai nėra tokie e, problematiški. O kalbant apie ISDS, svarbiausia, ką paverčiame vertybiniais popieriais. Ir kartais e, padidinama rizika siekiant uh, skatinti pavertimo vertybiniais popieriais rinką, tačiau reikia didinti jos saugumą. E, kai kurie e, pramonės veikėjai užsimanti šiais klausimais kritikuoja kai kurios pranešimo aspektus. Turime pasižiūrėti, ką galėtume pakeisti. Mes manome teikti pakeitimų šiais klausimais. Manome, kad nereikėtų per nelik didelio atotrukio tarp to, kaip traktuojamos obligacijos ir e, turtu e, paremti vertybiniai popieriai. Pablo Zalba turi E, siūlo keisti komisijos pasiūlymą ir, ir ypač atsižvelgiant į tai, kad e, siūloma mažinti e, išorės reitingai, reitingais paremtos sistemos e, vaidmenį. Manome, kad turtų paremti komerciniai vertybiniai popieriai gali nukentėti nuo tokio požiūrio. ESMA ir komisija kol kas nerado šios situacijos sprendimo. Mes norime, kad turtu paremti vertybiniai popieriai būtų visiškai prieinami ir kad jie galėtų subadinti savo vaidmenį kaimo ekonomikoje Europoje ir būt plačiau. Pavyzdžiui, automobilių e, dylerių, taip pat e, automobiliams skirtos įrangos atveju. Žinome, kad e, būtent šios rinkos sritis ypač pajustų siūlomų pakeitimų poveikį, todėl manome, kad turime atsižvelgti į svarbiausias dalis, kurios finansuoja realią ekonomiką. Uh, turime dar panalizuoti, kaip kokios pamokas galima išmokti iš finansinės ir ekonominės krizės šiais klausimais, kad, ne, kad nepadarytume neigiamo poveikio turtu paremtiems komerciniams vertybinėms popieriams. Bet kokiu atveju vertinimas parengtas vertinimas dar bus panaudotas ateities, bus panaudotas ateityje ir mes, kaip jau sakiau, teiksime savo pakeitimų. Bendrais bruožais pavertimo vertybiniais popieriais rinkos e, pozicijų e, sutvirtinimas yra pozicija, kurią palaiko mūsų frakcija. Ir dabar GUE frakcijos vardu atrodo, ko, kad jūs visų vardu pasakote, taigi žodis Fabijo Demasi. Ačiū. Dėkoju Pablo Zalbai už jo pasiūlymą. Pristačiau mūsų bendrą požiūrį e, į pavertimą vertybiniais popieriais. Priešingai Pablo pasisakymų ir paaiškinimų mes nematome tvirtų įrodymų, kad tos finansavimo priemonės yra susijusios su e, e, ekonominiu, atsižau, elektroniniu finansavimu. Yra ACB ataskaitos Tačiau, kaip Maiklas sakė, Europoje mes susidūrėme su kitokiamis problemomis. Kai Junktinėse valstijose prasidėjo krizė šiose rinkose, pavyzdžiui, pra, tokia šalis kaip Prancūzija jau buvo pasirengę liberalizuoti e, dylerių rinkas. Galbūt, jeigu būtume palaukę dar porą metų, mes nebūtume išgyvenę tokių problemų. Tačiau manau, kad tikrasis šio pasiūlymo tikslas. Bankai turėtų atsisakyti šių, šio turto. Taigi turime perduoti, manau, kad būtų e, spratingiau siekti didesnio bankinės sistemos stabilumo. Dėl pranešimo trys pastabos. Manau, kad pranešėjas neigiamai žiūri E, keisdam, komisijos pasiūlymai keisdamas, atsiprašau, jis neigiamai žiūri, jis pritarė komisijos nuomonė, kad e, vidinių reitingų požiūris turėtų turėti prioritetą prieš standartizavimą, standartizuotą požiūrį. Mes matome, kad bankai manipuliuoja rizikos svoriais ir skirtingų svorių suteikia panašiam turtui. Antra, mes skeptiškai žiūri tai, kad e, siūloma mažinti minimalius reikalavimus e, vidaus reitingų taikymui. Mes manome, kad bent reikėtų taikyti 95 procentų reikalavimą pranešėjas siūlo mažinti iki 80 procentų. Ir galiausiai pranešėjas nereaguoja į komisijos pasiūlymą dėl komisijos pasiūlymų. Aš, man manome, kad šis skaičius turi būti aukštesnis, bet šiaip ar taip ačiū už pasiūlymus. Ačiū, nematome nieko iš žaliųjų. Svenai šiuo atveju molį nepakeitė, taigi toliau Marko Valį. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Visų pirma, noriu pateikti keletą bendrų pastabų dėl politikos. Kaip kolega sakė, mes kritiškai žiūrime į komisijos pasiūlymą ir pranešėjo pasiūlymus dėl partinio vertinimo popierių, nes mes manom, kad tai nepadės MVI. Paradoksalu yra tai, kad yra didžiulė rizika, kad gali padidėti sisteminė rizika ir atsirasti burbulų. Tai aišku padėtų bankams ir jų operatoriams skurti jasnį pelną, mažins jų operacijų skaidrumą, o kalbant apie realią ekonomiką, tai mums kyla daug abejonių dėl sisteminės rizikos, kuri yra didžiulė. Mes norėtume, kad politika, politikai e, siektų mažinti tą sisteminę riziką ir daugiau dėmesio būtent reikėtų skirti tam. Šio pasiūlymo to nedaroma. Reikia siekti bankų operacijų atskirimo. Ir siekti paramos paklausai, nors tai atrodo tabu. Siūlomi sprendimai iš tikrųjų neduos e, jokių vaisių, bus naudingi tik tai bankams ir finansininkams. Dėl Pablo pranešimo tai norime išsakyti tam tikrą kritiką. Pirmiausia, dėl prudensinių reikalavimų atskėdimo, silpninimo, tam reikia tolesnės diskusijos. Toliau dėl sintetinių vertinių popierių įtraukimo. Kalbame apie išvesnis vertinius popierius, palūkanų normų apskaitimo sandorius. Tai nieko bendro neturi su realia ekonomika, tai yra tiesiog lažybos ir per daug valdžios suteikiama finansų operatoriams. Tai padidins sisteminę riziką, tai yra tiesiog žaidimas finansininkams, tačiau nieko naudingo neduoda realiai ekonomikai. Toliau dėl reitingų agentūrų ir vidaus reitingų. Aš sprantu, kokios problemos kyla dėl išorės reitingų, tačiau reikia rimtai pagalvoti apie tas reitingo agentūras, kad jų darbas atitiktų, e, jų būtų konkurencingas. E, jeigu bus naudojami tik vidiniai reitingai, tai produktai bus e, neskaidrus. Jeigu per daug dėmesio bus skiriama vidiniams reitingams, atsiras sisteminių problemų. Toliau skirtingi e, reitingai skirtingoms produkto dalims. Na, visi šie pasiūlymai sukurtų sudėtingus, neaiškius, neskaidrius produktus, netai, kuriems nebus taikomas bendras standartas. Mes pas, jūs e, vadinate tuos produktus SDS, tačiau jie netiks aiškaus stand, starto mes prieš tokį pasiūlymą, tačiau norėtume, galime pateikti Jums pasiūlymų dėl jų tobulinimo. Ačiū, daugiau prašančių kalbėti nematau. Dar yra vienas. Taigi paskutiniai ir kalbėtojų sąrašas baigtas. Nina Gil, Paul ir Pablo Poto. Ačiū, norėjau pasveikinti kolegą Paul parengus pranešimo projektą. Manau, kad projektas yra ambicingas, siekiame balanso tarp e, vertinių popierių produktų pagyvinimo. Tikiuosi, kad tai pagyvins realią ekonomiką, tačiau taip pat numatoma nepakankamai garantijų finansiniam stabilumui. Ir informaciniai asimetrijai spręsti svarbu negrįžti vėlgi prie praeities, reikia pasimokyti iš praeities klaidų. Svarbiausia geresnė informacija, koks turtas yra paverčiamas vertinimis popierės, koks yra jo profilis, kam perdodamas tas turtas, tuo pat metu reikia žinoti, kas investuoja šios, šios produktus. Iki šiol visą tai nebuvo labai aišku, viskas buvo kažkur paslėpta. Jeigu norime, kad SDS būtų saugesni ir nesukurtume rizikos ir burbulų, mums reikia užtikrinti skaidrumą apskritai vertinių popierių apyvartoje. Didesnis skaidrumas, kaip sako pranešėjas, yra sąlyga, kad būtų galima taikyti STS emblemą. taikant kapitalo reikalavimus. Manau, kad partiniais aktyviniais popieriais duomenų saugykla, kaip siūloma, galėtų padėti. Tačiau turime nepamiršti, kad viskas turi būti sureguliuota teisingai. Viena pastaba dėl šio dalyko. Mes norime pritraukti pinigų Europos ekonomikai. Tai yra pamatinis veiksnys. Tačiau teksto projekte viskas E, atrodo per daug bernelik sudėtinga investuotojams už ES ribų. Norėčiau išgirsti Paulo nuomonę apie tai, nes čia gali būti kliūtis. Antra, duomenų saugykla, kad jį veiktų veiksmingai, reikia, kad jį būtų nepriklausoma, neutrali ir nebūtų pelno siekiant organizacijų. Nesu įstikinusi, kad ESMA čia turėtų tam tikrą vaidmenį, galbūt kaip valdybos narė, bet neturėtų e, tai veiklai vadovauti. Ačiū, Nina. Toliau baigiamasios išvados. Pirmiausia, Paul Tang ir po to Pablo Zalba Bidegan. You, really to... Dėkuoju, pirmininkė. Šį kartą pasistengsiu tikrai trumpai kalbėti. Dėkuoju visiems už dalyvavimą diskusijose. Daug klausimų buvo iškelta. Matau taip pat, kad vis tik tai yra bendras sutarimas, kad reikia atskaitomybės ir skaidrumo. Tai yra tas pagrindinis principas, kuriuo turime remtis. Kitas dalykas yra išreikšta nuogastavimų dėl finansinio stabilumo. Orkozani kalba apie sisteminės rizikos problemą ir ją taip pat reikia spręsti. Bet matau, kad Mes čia Europos parlamente svarstame tas pačias temas, aišku, gal mūsų nuomonės kažkiek skiriasi, bet e, apskritai matau, kad sutinkame dėl paties principo ir manau, kad tai yra geras ženklas. Be abejo, yra dar klausimų, kuriuos reikia spręsti, pavyzdžiui, kaip užtikrinti, kad skaidrumas būtų proporcingas ir jo reikalavimai būtų proporcingi. Sutinku su tuo, ką Nina pasakė, kaip trečiasią šalis įtraukti, nes e, man atrodo, kad STS e, ženklo, kad nėra e, už ES ribų, tai kaip mums išlaikyti tą e, pavadinimą, neišskiriant trečiųjų šalių, apie tai reikia pagalvoti. Bet po šiandienos diskusijos labai laukiu tolesnių, nes matau, kad yra ir kritikos pateikiama, bet ir konstruktyvių pasiūlymų. Manau, kad tikrai puikia pradžia. Dėkui. Ačiū Polai. Na ir baigiamosios pastabos. Pablo Zabo Pidegain. Labai ačiū pirmininkė, ačiū visiems kolegoms už jūsų pasisakymus. Visi jie buvo konstruktyvus, pakomentuosiu porą. Ponas Verna, Jonas Fernandės sakė, kad reikia e, pinigų politikos perdavimo mechanizmą gerinti. Su tuo visiškai sutinku. Ir šiuose pranešimuose mes kaip tik to ir siekiame. Bandome prisidėti prie pinigų politikos platinimo per Europos centrinį banką. Be abejo, ne tik šiuose pranešimuose tai yra daroma, bet ir apskritai visur, nes visai Europos Sąjungai yra svarbu sukurti integruotą finansinę rinką. Ir tam reikia patikimos pinigų politikos. Taip pat kolega minėjo ryšį tarp mano pranešimo ir pono Tang ruošiamo pranešimo. Be abejo, mes sutinkame, kad ryšys yra, dėl to ir bendradarbiaujame, nes visi siekiame bendrų tikslų. Ir norėčiau pasinaudoti progą padėkoti ponui Tang už bendradarbiavimą. Toliau. Dėl prieigos prie kapitalo pagerinimo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Panas Fernandės išsakė nuomonę, kur yra labai panaši maniškė, kad yra tam tikri, bet yra tai tam tikri niuansai, skirtumai, bet manau, kad susitarsime. Dėl to, ką sakė ponas Kamal, aš suprantu jūsų abejonės dėl tos hierarchinės situacijos, bet man atrodo, kad tikslas yra bendras - pagerinti sistemą ir per dialogą, manau, galime rasti kompromisą. Sutinku su jumis dėl to, kad reikia mažinti sudėtingumo lygį Ir reikia taip pat suvokti, koks yra ryšys tarp įvairiausių pranešimų ir jų temų. Toliau dėl pono Toirer iš liberalų. Aš e, sutinku su jūsų nuogestavimais, su jūsų pastabomis dėl to, kaip e, finansinės krizės metu buvo naudojami finansiniai instrumentai, bet e, manyčiau, kad tokia stigma neturėtų uh, būti perkeliama ir mūsų darbui. Manau, mes turėtume įvardinti aiškias problemas ir jas spręsti, o ne e, šitų pro produktų nesėkmės atvejus e, nuolat prisiminti ir, ir tokiu būdu stabdyti savo darbą. Toliau ponas Toreris sakė, kad ACP e, produktai neturėtų nukentėti nes tai atneštų didžiulį neigiamą poveikį realiai ekonomikai. Visiškai sutinku su jo pozicija. Toliau dėl GUE frakcijos pastabų. Iš tiesų, turime suvokti problemas, jas realiai vertinti ir bandyti spręsti reitingavimo agentūrų problemas bendrai paėmus ir suprantu GUE kritiką dėl vidinio reitingavimo principų, o dėl kitų kritinių pastabų, kurios buvo išsakytos dėl minimalių reikalavimų, noriu pasakyti, kad vienas iš tikslų yra pagerinti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Esu tikras, kad tai yra vienas iš būdų to pasiekti. Bet be abejo, jeigu iškils geresnių minčių mūsų dialogo metu, tai esu pasiruošęs jas išklausyti. Nes man atrodo, kad mūsų visų tikslas yra bendras. Mes norime geresnio finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir kaip ponas Valys sako, tikslas yra bendras ir ieškokime visi kartu sprendimų. Dėkui. Dabar noriu pasakyti, kad Liepos 20 dieną iki tada galima pateikti pakeitimus dėl STS, pono Tankpo pranešimų ir 22 Liepos 12 val. yra paskutinis terminas, kai kada galima pateikti pakeitimus Pablo pranešimų, jį tai pavadinsiu. Balsavimas Ekon vyks rudenį, o šių metų pabaigoje vyks balsavimas plenarinėje sesijoje. Dabar padarysime trumpą pertraukėlę, kad mūsų kolegos iš e, e, užimtumo komiteto galėtų prisijungti ir toliau vyks bendras klausimas. Dėkui.